Dear colleagues, welcome to, to... Kolegos, sveiki susirinkę į posėdį. Noriu pasisveikinti su komisijos nare Vera Jurova, kuriai netrukus suteiksiu žodį. Bet prieš tai pirmasis punktas darbo tvarkės tvirtinimas – Norėčiau Jūs informuoti apie šiuos siūlomus darbo tvarkės pakeitimus. Devintas punktas e, svarstytinas po dvyliktojo, vienuoliktasis atidėtas, aštuonioliktą punktą siūloma svarstyti po dvidešimt pirmojo punkto, e, dvidešimt aštuntasis po dešimtojo, e, dvidešimt septintasis punktas atidedamas o 14 punktas atkrito. Ar kas nors norėtų paprieštarauti tokiems siūlomiems darbo tvarkės pakeitimams? Nematau, todėl e, laikysime darbo tvarkę patvirtintą. Antras e, punktas pirmininko pranešimai. Noriu priminti kolegos apie renginį, kurį esate visi labai kviečiami. E, E, bus rengiamas seminaras apie Europos įmonių teisės ateitį. Jis vyks rytoj nuo 10.30 iki 12.30. Taip pat bus rengiami klausimai draugės su ES Ukrainos parlamentinė, parlamentinės asociacijos komitetu dėl teismų sistemos reformos Ukrainoje. Šis seminaras, vyk, šis klausimas e, vyks rytoj nuo 15.30 iki 18.30 komisarė Jūrova e, bus jame tarp kitų garbingų svečių ir taip pat noriu Jūs informuoti, kad e, e, civilinio proceso bendrų minimalių standartų ES ateitis seminaras šią temą vyks Birželio 15 nuo 9 iki 12.30. Tiek būtų pirmininko pranešimų įvykusio posėdžio protokolo atvirtinimas. Ar kas nors norėtų paprieštarauti posėdžio įvykusio balandžio 20-21 dienomis e, protokolui? Ne, tuomet protokolą laikysime patvirtintų. Ir Periname prie ketvirtojo darbo tarkės punkto. Keitimosi nuomonėmis su komisijos nare Vera Jurova. Malonu, malonu Jūs čia pasveikinti, komisarė, ir suteikiu Jums žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi nariai. Iš tikrųjų, mes turėsime galimybę bendrauti ir šiandien, ir rytoj Ukrainos e, e, klausime. Aš visada pabrėžiu, kad visada pasinaudoju galimybę aptarti dokumentus, komisijos planus ateičiai bei išklausyti jūsų nuomonių dėl teisėkuros prioritetų. Todėl norėčiau pradėti, pristatydama jums sėkmės nesenus atvejus, patvirtinome reglamentus ir už tai ypač norėčiau padėkoti poniai Delvo. Tai puikus pavyzdys, kaip galime konkrečiai pasitarnauti žmonių gyvenimams. Tai padės sutaupyti pinigų ir užtikrinti laisvą judėjimą darbo, švietimo ar e, tikslais ar, ar dėl šeimos priežasčių. Kitas pavyzdys e, - sustiprintas bendradarbiavimas santaukų ir registruotų partnerysčių srityje. Deja, aš nedalyvausiu plenarnėme posėdėje birželio 22, kuomet bus svarstomas šis pranešimas. Ir todėl norėčiau padėkoti Jums ir po, ypač ponui Kavada už tai, kad taip sparčiai pritarėte tam siūlymui, o tai leis e, Olandijai siekti tarybos pritarimo šiam klausimui. Šis siūlymas padės tarptautiniams poroms ar, ar, ar, ar e, sutuoktiniams ar registruotos partnerystės partneriams e, spręsti visus klausimus vadovantis iškiomis taisyklėmis. Šios taisyklės galioja 20. 6 raginu, visa, raginu kitas e, prisijungti prie šio. Atsiprašau, yra 18, žinau, kad netrukus jų bus 19. Pereinu prie svarstytinų klausimų. Praėjusią savaitę pateikėme e, du pasiūlymus dėl skaitmeninių sutarčių. E, Tarp, su, sutartinės teisės dėl skaitmeninio turinio bei prekybos internetu. Abu pasiūlymai E, abu pasiūlymus turėtume svarstyti drauge, nes tai susijęs su bendros skaitmeninės vidaus rinkos kūrimu. Norime užtikrinti teisinį iškumą prekybininkams ir užtikrinti e, aukštą vartotojo apsaugą. Abu pasiūlymai yra būtini, kad paskatintume tarp valstybinę internetinę prekybą, kurios mastai dar vis dar yra maži. Ir aš pa, E, palaikau jūsų siūlymą abu šios dokumentus varsyti drauge. Taryboje aktyviai dirbant Olandijai dėl skaitmeninio turinio pasiūlymų e, pasiekta nemažos pažangos, darbas vyksta konstruktyvioje aplinkoje. Taip pat siūlymas dėl visiško harmonizavimo susilaukė plataus pritarimo. Tas pats pasakyta na, apie novatoriškus pasiūlymus dėl turinio įtraukties, e, siūlant kūrinį, kūrinius ne tik naudoti galimybę galimybę duotis jais ne tik už pinigus. E, Slovakija, kuri perims pirmininkavimą, tikisi pasistumėti šių pasiūlymų svarstymę. Sutinku su jumis, kad sutarčių teisės harmonizavimas turėtų e, būti aktualus ir e, internetiniai prekybai ir neinternetiniai prekybai. Komisija jau paskelbė komunikatą šią temą. Mūsų tikslas užtikrinti taisyklių nuoseklumą visų pardavimų atveju. Ir taip pat e, čia mes dirbame ir siekdami užtikrinti teisė, kur, teisės aktų aktualumą. E, naujas pasiūlymas pasirodys Liepos mėnesį ir aš pritariu Jums, kad kad tai turėtų būti tolesnių sprendimų pagrindas dėl e, ap, dėl materialių prekių prekybos. Taip pat pritariu parlamento uh, iniciatyvai šiuo klausimu. Norėčiau taip pat pakalbėti apie pasiūlymą dėl moterų įmonių valdybose. Tai yra prioritetinis komisijos. Komisijai klausimas, kaip nurodė 2016 darbo programoje, kaip komisija pirmą kartą e, pranešė, informavo apie tai 2010-aisiais. E, moterų skaičius e, vadovaujamuose postuose Europos Sąjungoje padvigubėjo nuo 11 procentų iki 21 procentų, tačiau, kaip sakote, tai dar per mažai. Aš palaikau glaudžius kontaktus su valstybėmis narėmis, ypač tomis, kurios jau patvirtino nacionalinius teisės aktus, tačiau nenori imtis m, mm, Europos europinių priemonių, kad užtikrintų vietin, vietinių priemonių atitikti su mūsų pasiūlymu. Aš darysiu viską, kad joms būtų pritarta. Perinu prie įmonių teisės pasiūlymų. Džiaugiuosi tuo, kad dėrybos dėl akcininkų teisų direktyvos jau prasidėjo. Šis pasiūlymas yra gerokai svarbesnis, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tai siekis. E, į pakoreguoti kapitalo rinkų trumparegiškumą. Akcininkai ir vadovai turi atsižvelgti į savo veiksmų, apasti savo veiksmų ilgalaikės pasiekmes. Remdamiesi pažanga pasiekta techninių lygmenių, tikimės netrukus baigti dėrybas dėl dar išliekančių klausimų. Tačiau reikės valios, reikės e, valios ir noro uh, toliau dėrėtis ir daryti tai atsietai nuo komisijos pateikto pasiūlymo e, dėl e, e, atsiskaitimo apie pelną kiekvienoje šalyje. Noriu perėti prie Panamos dokumentus skandalo ir paaiškėjusios informacijos ir um, pakalbėti apie skaidrumą ir investicijų mokestinius aspektus. Komisija džiaugiasi parlamento uh, pasiryžimu ir atkaklumu šiais klausimais ir apsisprendimu uh, kurti tyrimų komisiją. Taip pat norėčiau pakalbėti apie uh, vieno darbuotojo įmonės. Neleisiu slėpti informacijos ir pagal ES informacijų atskleidimo teisės aktus, informacija apie e, vidinę sąrangą, vadovus ar kapitalą bus e, viešai prieinama verslo registruose bei taip pat ir visi buhalterinės apskaitos dokumentai. Šis pasiū, šiame pasiūlyme netgi kalbama apie informacijos teikimą apie e, nusavybę. Taip pat e, registruojant įmonės, tai taip pat tokiams įmonėms e, bus taikomos Europos kovos su pinigų plovimu taisyklės, taip pat kovos su pinigų, kuri sprendimas šio klausimu priimtas su parlamento parama. Esu pasirengusi paremti pranešė poną Degrandės dėl kitų etapų, šio pasiūlymo svarsimo etapų. Mano tarnybos yra pasirengę dalyvauti diskusijos ir paaiškinti, kaip e, šis pasiūlymas svarstomas taryboje ir, atsi, ir kaip atsižvelgiama į būtinus saugiklius dėl e, registracijos internetu arba darbuotojų teisų. Pereinu prie e, ateities iniciatyvų. Iki vasaros komisija pasiūlys e, ketvirtos. E, pinigų plovimo direktyvos peržiūros pasiūlymą. Peržiūroje bus kalba, peržiūra ypač e, e ak, aktualizuos e, terorizmo finansavimo klausimus susijusius su Panamos skandalo. E, E, paskelbta informacija ir ieškosime būdų užtikrinti skaidrumą, e, skelbiant informaciją apie įmonių savininkus ir sekant finansinius rautus. Kitą savaitę pasiūlysime peržiūrėti, pasiūlysime peržiūrėti Briselis Briuselio 2A reglamentą siekiant e, patikslinti ir sustiprinti taisyklės dėl e, tėvų atsakomybės. Jūs teisingai reikalavote, kad ši priemonė būtų e, patobulinta, kad ji taptų veiksmingesnė ir, padėt, ir kad būtų išspręstos silpnosios vietos, ypač vaikų apsaugos rytyje. Reikia nustatyti trumpesnius laikotarpius procedūrų numatytų čia, kad e, iš tikrųjų rūpintumėmis užtikrinti geriausius vaiko interesus. Nebėjau, kad parlamentas e, šį Briuselio 2A reglamentą nagrinės prioritetinė tvarka ir kad nebėjau, kad tai bus pirmininkavimą perimsinčios Slovakijos prioritetas. Mes taip pat rengėme teisėkuros iniciatyvą dėl nemokumo, kuri turėtų būti patvirtinta rudenį. ES e, turi geriau dirbti, spręsdama bankroto klausimus. Tai susijęs su Europos semestro procesais ir šalims skirtomis rekomendacijomis. Dabartinė didžiulio įsiskolinimo, e, nefunkcionuojančių paskolų situacija bei e, žem, nedidelis kiekis tarp valstybinių investicijų mūsų netenkina. Turime skatinti gyvybingo verslo kultūrą ir e, siekti geresnių kapitalo srautų, nes tai reikia, e, norint paskatinti verslą ir inovacijas. Šią iniciatyvą remsime, šią iniciatyvą paremsime 2014 komisijos rekomendaciją dėl naujo požiūrio į verslo bankrotą ir nemokumą mąstome apie pagrindinius minimalius e, nemokumo sistemos principus valstybėse narėse. Norime numatyti geresnės įsiskolinimo pertvarkymo taisyklės ir spartesnę e, turto atgavimo procedūrą. Ši iniciatyva yra ES darbo atvarkės dėl ekonomikos augimo at, atkūrimo Europoje dalis, siekiant e, padėti MVI plėstis ir e, taip pat dirbti tarp valstybinių mastų. Mes įvertinsime, kokiu būdu imtis e, vartotojų nemokumo klausimo. Dar viena mūsų darbo sritis - tai e, įmonių teisės iniciatyvos kitiems metams, kaip nurodyta vidaus rinkos strategijoje. Siekiame e, įmonių teisę pritaikyti prie skaitmeninio amžiaus Mm, spręsdami klausimus susijusius su įmonių gyvavimo laikotarpiu. Taip pat įmamės tarp valstybinių klausimų, pavyzdžiui, kalbant apie įmonių padalėjimus ir e, suliejimus. Taip pat iškosime būdų modernizuoti įmonių teisę, supaprastinti procedūrą, sumažinti kaštus ir užtikrinti jų sąveiką e, ir taip pat sąveiką su akcininkais, viešosiomis institucijomis bei piliečiais. Taip pat norėčiau pakalbėti apie ES teisingumo politikos išorinį matmenį. Aš norėčiau apie tai pakalbėti, aš tikrai laukiu galimybės e, pakalbėti tikrai laukiu galimybės aptarti Ukrainos situaciją. E, birželio antrąją buvo patvirtinti konstituciniai teismų sistemos pakeitimai. Tai yra svarbus žingsnis siekiant e, užtikrinti, kad šios šalies teismų sistema atitiktų Europos standartus ir būtų nepriklausoma nuo politikų. Reikia e, dabar visą tai gyvendinti praktikoje, kad Ukraina e, gyvendintų reikalavimus siejamus su ES makrofinansinės paramos reikalavimais ir įgyvendintų reformas numatytas asociacijos sutartyje. Visų svarbiausias mūsų tikslas turėtų būti užtikrinti, kad Ukrainos piliečiai gal, visapusiškai pasitikėtų savo teisingumo sistemomis. Norėčiau, kad prisidėtume prie šių reformų, prie šių svarbių reformų įgyvendinimo. Uh, Dar vienas svarbus pokytis mūsų išorės santykiuose yra ES ir Kinijos teisės reikalų dialogas, kurį e, pradėsiu mm, Pekinė kitą savaitę. Sprendimas prad... užmėgsti šį dialogą buvo primtas 2015-aisiais paskutinėme e, ES Kinijos vadovų susitikime. Jo tikslas padėti abiems pusėms geriau suvokti e, teisinės sistemas bei sukaupti daugiau informacijos apie Kinijos teisinę sistemą. Tai būtų naudinga es įmonėms, kurios vykdo verslą Kinijoje. Šiais metais dėmesį skirsime elektroniniai prekybai bei vartotojų apsaugos teisiai. Užbaigdama norėčiau pasakyti, kad lauksiu jūsų pasiūlymų tomis temomis, kurias jūs norėtumėte aptarti mūsų susitikimuose ateityje. Ir taip pat mm, tikiuosi glaudžiai bendradarbiauti su jūsų komitetu, plėtojant mūsų bendradarbiavimą su rečiosiamis šalimis. Ačiū. Dėkoju, ponia komisijos narė. O dabar jums leidus norėčiau paprašyti komiteto narių pateikti klausimus. Dabar šeši yra norintys užduoti klausimus, taigi jie bus užduoti, o paskui jūs galėsite atsakyti. Noriu tik pranešti, kad laiko turime nedaug. Mes esame numatę šiam klausimui laiko tik tai iki be 24 turbūt nespėsime, bet prašau užduoti klausimus trumpą formą. Taigi pirmiausia, ponė Rida. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nariai už pateiktą apžvalgą. Norėčiau paklausti dėl pasiūlymo uh, E, atkreipti dėmesį į temas, kurias norėtume aptarti ateityje. Kaip žinia, komisijos pirmininkas Junkeris prieš keletą mėnesių mokesčių komitete tai yra pasakęs ir interviu Limon taip pat pasakė, kad norėtų priimti Europos teisės aktą dėl, dėl informatorių. Ir jau dabar atėjo birželis ir norėčiau sužinoti, ką planuoja komisija šiuo tikslu. Ar buvo pateikta direktyvos projektas Jau buvo pateiktas šitų informatorių apsaugos projekta, direktyvos projektas gegužės mėnesį ir iš tikrųjų parlamente norime pradėti dirbti šio klausimu. Ir todėl aktualu sužinoti, kada ketinate pradėti nagrinėti šį klausimą. Tai būtų svarbus elementas norint reaguoti į Panamos dokumentų skandalą. Ne tik iš mokesčių pusės, bet taip pat ir iš informatorių apsaugos pusės. Dėkoju. Toliau, ponė Hautala. Dėkoju. Dėkoju komisijos narė. Iš tikrųjų, jūs pateikėte labai puikią apžvalgą. Pirma, Jūs pastebėjote, jog praėjusi trečiadienį ir ketvirtadienį Europos parlamente buvo aptarta ir patvirtinta rezoliucija, prie kurios yra pridedamas paruoštas pasiūlymas dėl Europos Sąjungos atviros, veiksmingos ir nepriklausomos administracijos. Kalbu turbūt viso komiteto vardu ir beveik viso parlamento vardu ir noriu pasakyti, kad mus nuvylė e, vicepirmininko Katainino atstovaujama komisijos šaltoka reakcija. Jis pasakė, kad komisija ir taip daug yra padariusi, skatindama gerą valdyseną. Jis taip pat pasakė, kad komisija nesutinka, jog visiems gali tikti vienas receptas, bet juk mes to ir neprašome. Neprašome e, harmonizuoti e, visų principų. Taigi noriu paklausti, ar jūs, kaip komisijos narė atsakinga už teisingumą, būtumėte pasiruošusi paremti šį reglamento projektą ir bendradarbiaudama su vicepirmininkais Timmermansu ir Georgieva galėtumėte imtis darbų šioje srityje. Antra, kalbėjote apie du e, internetinių sutarčių pasiūlymus. Džiaugiuosi girdėdama, kad sakote, jog norėtumėte, kad darbas vyktų lygiai grečiai. O kaip dėl refit, refit klausimų. Turbūt ne, reikėtų atidėti šį klausimą. Ir trečia, norėčiau padėkoti uh, Jums už Jūsų generalinio direktorato pasišventimą bendradarbiaujant su parlamentu, padedant asocijuotoms šalims įgyvendinant teisingumo reformas. Ir laukiu diskusijos rytoj, kuri vyks, kurioje dalyvausite ir jūs pati. Taigi dėkuoju. Toliau ponas Koferati. Grazie, Dėkuoju, pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Jūs e, minėjote nemokumo direktyvos peržiūrą. Ankstesnės diskusijos metu mes e, prašėme nepriklausomiems darbuotojams suteikti galimybę naudotis e, iš ankstinių, iš ankstinę kompensaciją. E, matėme, kad pokyčių nebuvo, bet tik vienoje konstatuojamoje dalyje Buvo paminėta, kad ši problema bus išspręsta tada, kai pe, perrašysime šią direktyvą. Taigi aš norėjau jūsų paklausti, Ar darbuotojų, nepriklausomų, savargiškai dirbančių darbuotojų problema bus sprendžiama, kaip kad ir parašyta konstituojamojo dalyje? Uh, Mr. Uh, Foss. Ponas Foss. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už išsame apžvalgą. Turiu tris klausimus. Pirma, dėl apčiuopiamų prekių pirkimo pasiūlymų turime būti atsargus, kad nenumatytume pernelyg daug įvairių tipų. Visų pirma, pasiūlymas dėl skaitmeninių prekių, dėl nuotolinės prekybos ir dėl direktyvos dėl vartotojų prekių. Mes jau dabar turime susitelkti į tris skirtingas rytis ir užtikrinti, kad viskas būtų teisėta. Ir taip pat turime išnagrinėti sutartinę teisę. Taigi aš siūlyčiau atidžiai sekti procesą, kadangi kalbame apie santykius arba ir C, o net arba ir B. Ir tai dar labiau suskaido mūsų darbą. Mes nenorime visko dar labiau komplikuoti. Taip pat e, mane kankina įtarimas, kad tai, ką darome dabar, nesulauks par daugumos paramos. Ir todėl manau, jog būtų naudinga numatyti, pasirinkti platesnį, konceptualesnį vaizdą. Ir pradedant nuo to vaizdo, toliau eiti pirminį tas rytis, kur paž pažanga pasiekti būtų lengviau, o likusias rytis palikti ateičiai. Manau, kad mums reikia tam tikros įmonių teisės, kurią galėtume pasiūlyti kaip įstatymų rengėjas. Ir todėl vienanarės ribotos atsakomybės bendrovės nusipelno didesnio dėmesio ir konceptualaus požiūrio, nes tokiu būdu galėtume išspręsti bet kokius trūkumus. Jeigu bandysime numatyti galinčias kilti problemas, tai galėsime joms geriau pasiruošti. Taip pat kalbėjote, jog įmonės turi labiau prisitaikyti prie skaitmeninės epochos. Dabar daug kalbama apie daiktų internetą. Ir šiuo atžvilgiu ateityje rasis sutartis, kurios bus sudaromos automatizuotai. Tai bus dar vienas žingsnis nuo tos sutartinės teisės, kurią remiamės dabar. Ir viskas vyks automatiškai, užuot laukus abiejų šalių pritarimo. Taigi, sutartinės teisės atžvilgių, kaip, kaip bus reglamentuoti sandoriai tarp mašinų Taip pat m, mm, turime pagalvoti apie nuosavybės teisės, reglamentuojančias duomenų nuosavybę. Aš neturiu tam teisinių įrodymų, tačiau jaučiu, jog jei pradėtume gilintis į duomenų nusavybės teisės, ir bandytume išnagrinėti tikrąją situaciją, turėtume leistis į labai konkrečias detalės. Taip pat naujuosiuose verslo modeliuose pamatysime, kaip veiks tos naujos duomenų nusavybės taisyklės. Manau, kad šis klausimas nusipelno daugiau mūsų dėmesio. Uždaroje sistemoje žinome, kaip tai veikia, bet kai ta sistema atsivers, taps atvira, tuomet nuosavybės teisės taps labai sudėtingomis. Manau, kad galėtume tiesiog pradėti mąstyti apie visiškai naują teisės aktų tipą. Tačiau tai yra sritis, kurią, reik, kurią reikia reglamentuoti prieš prieš tai, kol ji ne, pernelyg neišsiplėtė ir tapo nesuvaldoma. Toliau pane Regner. Dėkoju komisijos nariai už labai išsamų pranešimą. Turiu pasiruošusi daugiau klausimų, bet bandysiu kalbėti trumpai, kai dėl nemokumo. Ar jūs Taip pat e, turite omenyje ir privačių asmenų nemokumą. E, su tuo susiję labai daug klausimų. Daug kas praranda savo namus, ypač Ispanijoje. Ir ar komisija turi omenyje ir privačių asmenų nemokumą? Antra. Moteris įmonių valdybose minėjote iki 21 procento, kad jos sudaro valdybų narių. Mm, bet reikia užtikrinti, kad Turi būti surasti nacionaliniai privalomi sprendimai. Mes, žinau, kovojame už tą patį tikslą ir man įdomu, ką tai reiškia, kalbant apie komisijos numatytą veiklą ir prioritetų nustatymą. Toliau kita tema. Briuselio 2A reglamentas e, vėlgi numatantis minimalius standartus teismo posėdžiams, kuriuose dalyvauja vaikai iki šiol šalise yra labai daug skirtumų, kaip ir pavyzdžiui. Tai, kad reikia aiškiau apibriežti įprasnę gyvenamą vietą ir taip pat viena narės įmonės savo pranešime minėjote, kad palaikote Panamos tyrimo komitetą ir sakėte, kad e, labai svarbu užtikrinti skaidrumą ir Ar ir, ir verslo registrą. Ar žinote, kad šie verslo registrai kai kuriuose šalise yra e, seni ir turi būti atnaujinti, kitose jie yra savanoriški? Ir taip pat nėra tarpusavio sąsai tarptų verslo registrų ir jie vadoviausiai skirtingais standartais. Ir Jūs e, galbūt galėtumėte pagalvoti apie kitus inovatyvius sprendimus įmonių teisėje, atsižvelgdami ir 14 įmonių direktyvą. Dėkuoju toliau, panas Kastė. Dėkuoju. Dėkuoju komisijos nariai už pateiktą apžvalgą. Aš norėčiau paminėti tris dalykus. Pirmi dviejai yra susijęs su teisiniais dalykais dėl sita, ceta sutarties. Šis sutartis reglamentuoja arbitražo teismų veiklą, e, kurie yra skirti investuotojus, apsaugoti investuotojus. Į tai gilinosi Vokietijos ir kitų Europos šalių teisėjai ir jie pasakė, kad šie teismai pažeidžia ES teisę. Atrodo, kad jie kuria lygiai grečia konstituciją ir atrodo, kad net kuriasi tre, kitas dar vienas konstitucinis teismas. Ir todėl kyla nerimas dėl to, ar visa tai yra suderinama su teisės viršenybę. Ir e, į tai taip pat atkreipia dėmesį ir ES teisėjų asociacija. Antra, CETA laikoma ES sutartimi. Ir e, nacionaliniai parlamentai čia neturi balsų ir dalyvavimo teisės. Ar pritartumėte tokiai nuomonį? Ir trečia, norėčiau paminėti e, priekybos e, komercinių paslapčių direktyvą, dėl kurios prieš kelias savaitės balsavome parlamente. Ir Sergio Koferati kalbėjo apie tai, kad yra numatyta tam tikra nuostata dėl informatorių apsaugos. Gal galėtumėte imtis daugiau iniciatyvos ir numatyti papildomą informatorių paslaugą, papsaugą. Pa kadangi manau, jog jie mums teikia labai svarbią informaciją apie mokesčių vengimą ir iš tikrųjų labai padėtumėte, jei galėtumėte pasiūlyti iniciatyvą jiems apsaugoti, nes tai yra svarbu, norint puoselėti demokratiją Europoje. Ir paskutinis klausimas iš ponios Beržero. Pone komisijos narė, norėčiau paklausti dėl pranešimo dėl pažeidžiamų suaugusių asmenų. Tai yra svarbus klausimas ir jis atliepia Europos filosofiją. Čia kalbame apie pažeidžiamų žmonių apsaugą ir kad reikia jiems leisti laisvai judėti tarp Europos sienų. Kiek supratau, komisija nėra teigiamai nusiteikusi šio pranešimo klausimu, o man jis yra labai svarbus. Aš prašyčiau jūs atkreipti dėmesį į šį pranešimą. Komisijos atstovas mums pranešė apie abejonę dėl įvairių nuostatų susijusi su šia apsaugą ir aš kreipiausi į Lilio teismą ir buvau informuota, kad e, tarptautiniu mastu yra tūkstantis tokių pažeidžiamų žmonių ir tai iš tikrųjų yra e, žmogaus teisų klausimas ir aš manau, kad reikėtų, jog komisija e, teigiamai pasižiūrėtų į šį klausimą. Dėkuoju. Thank you very much for, for your questions and topics for, for our. Dėkoju už visus klausimus ir iškeltas temas. Visų pirma, dėl informatorių klausimų. Suprantu, kad tai jums e, yra aktualus klausimas, jis taip pat aktualus ir mums, bet šiuo metu mes komisijoje apie tai dar diskutuojame, diskutuojame dėl kompetencijų klausimo, nes tai yra horizontalus klausimas, jis apima beveik visus sektorius. Labai intensyviai diskutuoju su kolega Dmitris Avramopoulos, nes jis e, paragino mane aktyviau dalyvauti kovos su korupcija darbo atverkė. Ir aš suprantu, kad ši tema turėtų būti būtent susieta su šia darbo atverkė, bet kyla tam tikrų teisinių klausimų. Taigi turime sutarti, kokiu veiksmu turėtume imtis ateityje. Ir norėčiau galbūt, kad šį klausimą pateiktumėte konsoli, rengiant konsoliduotą pranešimą. Būtent jį galbūt aptarsime kito posėdžio metu. Tai galėtų būti galbūt rugsėjai. Tiesą sakant, nežinau, ka, kaip bus suplanuota. Tai turėtų padaryti planavimo komanda. Tas klausimas, kuris yra susijęs su atvira veiksminga valstybės administracija. Aš nežinau, kiek tai leidžia mūsų e, kompetencijos, nes vėlgi kalbame apie bendras kompetencijas ES ar valstybių narių kompetencijas. Ir e, aš pasisakyčiau už uh, bendrų principų parengimą, būtent tų principų, kurie būtų naudojami, taikomi visoje Europos Sąjungoje. Man ši tema yra svarbi dar ir todėl, kad e, aš sekiau situaciją visose lygmenyse, taip pat dirbau ir su savivaldybėmis e, mūsų šalyje, taigi aš asmeniškai šią sritį išmanau. Uh, Bet e, reikėtų dar pagalvoti ir apie kompetenciją, apie teisėją, kurios sritį ir e, pasvarstyti, ar galėtume pasiekti šias ar kitas priemonės. Taip pat e, nemažai lėšų yra skiriama valstybėms narėms ir ES turėtų reikalauti, kad administravimas vyktų geriau. Manau, kad Būtent taip mes galėtume mm, daryti, jeigu aiškiau apibrieštume principus, kuriais reikia naudotis, mm, naudojant ES lėšas. Nes jeigu renktume naują teisėkurus pasiūlymą, teisės akto pasiūlymą, tai užtruktų ilgai. Mhm Taigi, manau, kad reikėtų apie tai pagalvoti, pasitelkiant, pavyzdžiui, projektų finansavimo e, mm, aspektą. E, dėl skaitmeninių sutarčių. Taip, mes ir taryba labai aiškiai e, pabrėžėme, kad norėtume, kad tai turėtų išlikti dviejų pasiūlymų paketas. Bet vis dėlto pozicijos skiriasi skaitmeninio turinio pasiūlymas, ko gero, yra teigiamiau vertinamas todėl, kad e, nėra dar teisės akto, šio, e, kuris e, reglamentuotų šią sritį Europos Sąjungoje. Ir kadangi neturime skaitmeninės rinkos, vienos bendros pilnos skaitmeninės rinkos, šis klausimas yra tarp valstybinio pobūdžio ir dėl to komisija palaiko valstybės narės, komisija būtent norėtų direktyvos, kurie būtų numatytos kontra, e, sutarčių teisės taisyklės ir e, kur būtų numatytos taisyklės, kurios, kuriomis būtų remiamasi, jeigu koks nors pirkinys būtų nekokybiškas. Dėl apčiuopiamų apčiopiamo turto. Visos prekės 90 procentų prekių internete, įsigiamų internete yra apčiuopiamos, taigi dėl to komisija nori E, suvienodintų taisyklių ir šioje srityje, ir pardavimų internetu srityje. Vis dėlto dar kyla abejonių dėl konkrečių taisyklių, kurios būtų taikomos tik pardavimui internete. E, ir taip galiu perėti prie fitness check klausimo. prie tinkamumo patikros. Kai mes e, rengiame, rengiame direktyvą skirtą apčiopiamoms prekiams, galėjome arba e, suderinti taip pat ir pardavimą ne internetu ir mano kolegos e, minėjo, kad jau anksčiau buvo bandoma uh, suvienodinti taisyklės taikomas pardavimui ne internetu. Na ir kadangi mes vadovavomės bendros skaitmeninės rinkos strategiją, mes norėjome parengti taisyklės pardavimui internete ir norėjome įvykdyti tinkamumo patikrinimą ir apgalvoti galimybę suvienodinti taisyklės ir kitoje srityje. Liepos mėnesį gavome pirmosius duomenis na, ir vykdami tą tinkamumo patikrą, kuri yra vykdoma užtikrinant vartotojų apsaugą, buvo testuojamos, tikrinamos šešios skirtingos direktyvos ir jos veikia vadovaujantis modeliu B, B2C Taip pat e, praėjusiais metais buvo patvirtinta ir vartotojų e, teisų direktyva, pasitelkėme ir ją. Galvojame ir apie tai, kad reikėtų pašalinti pasenusias e, taisyklės. Taip pat šiuo metu galvojame ir apie taisyklių pardavimui ne internetų suvienodinimą. Taigi, pranešėjui, kuris e, e, rengė ataskaitą būtent e, šią temą, apčiopiamų prekių temą. Informavau apie situaciją, praėjusią savaitę Strasbūrė diskutavome su juo. Na, šiek tiek pavojų kilo, nes aš nenorėjau trukdyti tam skaitmeniniam apčiopiamų prekių procesui, bet e, norėjau taip pat pagalvoti ir apie kitų taisyklių suvienodinimą. Kai galvojame apie pardavimus internetu ir ne, turėtume suprasti, kad e, mūsų pagrindinė užduotis yra apsaugoti pažeidžiamą, pažeidžiamus e, asmenis Taigi asmenys, kurie perka objektus, daiktus internetu yra labiau pažeidžiami negu tie, kurie gali nuvykti į parduotuvę ir paliesti perkamą daiktą. Štai dėl ko norėjome visų pirma parengti taisyklės pardavimui internete. Suprantu, kad vis, daug, vis dažniau tie pardavimai internetu ir ne internetu susisieja ir prekyba vyksta mišriai. Taigi informuosiu, informuosiu Jūs apie tinkamumo patikrą ir jos rezultatus, nes Liepos mėnesį bus parengtos šios dvi direktyvos, kurios yra svarbios pardavimų internetu ir ne. Na ir vėliau bus parengta ir vartotojų teisų direktyva. Norėtume supaprastinti šios teisės aktus ir galbūt vietoj šešių norėtume palikti tik vieną arba dvi, bet reikės įvertinti šį procesą. Dėkuoju už klausimą dėl išorinės dimensijos, dėkuoju už tai, kad dėkojate man Norėjau daugiau dėmesio skirti Ukrainai ir vakarų Balkanų šalims. Tai yra labai svarbu mums, europiečiams, mums labai svarbu, kad šiuose šalyse, kaiminėse šalyse teismų sistema veiktų gerai. Na ir tai ypač pasakytina vakarų Balkanų šalims, šalims, kurios nori stoti Europos Sąjungą. Tai labai svarbu ir verslui. Apie Ukrainą kalbėsiu rytoj. Tai man yra aktualus klausimas, nes neseniai planavau lankytis šioje šalyje dar kartą. Man svarbus kovos su korupcija Ukrainoje klausimas. Reikėtų padėti Ukrainai tinkamai atlikti teismų reformą, prokuratūros reformą. Ir džiaugiuosi, kad e, yra asmenų, kurie padeda šiai šaliai, kurie susiduria su sunkumais. Šiuo metu komisija baigia ilgalaikį projektą, kuriuo mes norėjome padėti Ukrainai vykdyti šias politikos e, priemonės, įgyvendinti šias priemonės. Na ir jeigu imtumėmės naujo projekto ir siūstume ekspertus į Ukrainą, tuomet, žinoma, norėsiu sužinoti jūsų nuomonę. Bet apie Ukrainą kalbės rytoj. Dėl nemokumo buvo pora klausimų Šiuo metu mes daugiausia dėmesio skiriame įmonių nemokumui. 2014 metais mes parengėme rekomendacijas, kuriuose valstybės narės raginame keisti nemokumo kultūrą. Raginame e, sąžiningus e, verslininkus, vėl imtis veiksmų, suteikti jiems dar vieną galimybę veikti. Ir kai įmoniai kyla sunkumų, reikia imtis priemonių vadovaujantis teisės aktais ir valstybės narės požiūriu. Tikrai Labai daug įmonių šiuo metu e, nukenčia kas dieną. Tai yra apie 600 įmonių, kurios bankrutuoja. Tai tikrai yra labai daug. Ir bėda ta, kad tos e, įmonės nesustoja ant kojų. Taigi būtina padėti toms įmonėms, kurios susiduria su finansiniais sunkumais. Mes e, analizuojame šį nemokumo, įmonių nemokumo klausimą, e, galvodami ir apie kapitalo rinkų iniciatyvos strategiją. Taigi šiuo metu kalbame apie įmonių nemokumą, bet taip pat vertiname ir galimybę diskutuoti ir apie privatų nemokumą. Man rodos, Ponas Koferatė ir ponia Regner apie tai uždavė klausimus. Taip pat e, galvojame ir apie tai, kad e, galbūt reikėtų teisėkuros pasiūlymo ir dėl privataus nemokumo. Bet nesu tikra, ar e, tai būtų tinkamas kelias. Galbūt reikėtų daug investuoti į daugiau informacijos apie finansinius pavojus, pavyzdžiui, kurie kyla žmonėms imant, imant paskolas iš nebankų institucijų. Kai kuriuose valstybėse narėse jau imtasi gana didelių informavimo kampanijų šioje srityje, bet e, privataus nemokumo klausimą išanalizuosime išsameu. Šiuo metu stebiu situaciją visose valstybėse narėse ir galiu paliūdyti, kad ši problema kyla visose šalise. Visose šalise žmonės patenka į e, tų nepalankių paskolų pinklės ir manau, kad mes turime spręsti šią problemą. Dėl įmonių nemokumo iniciatyva, teisėjo kuros iniciatyva bus parengta anksčiau, ko gero, tai bus padaryta šių metų pabaigoje. Ponas Fosdėje mane šiek tiek nuliūdino. Nes e, aš e, visada seku tai, ką jūs sakote apie tendencijas, apie skaitmeninimą. Uh, apsaugos priemonės. Tai yra didelis e, klausimų rinkinys. Galiu jūs tik paliudyti, kad mes norime padėti įmonėms e, pasirengti skaitmeniniai erai. Taip pat norime diskutuoti ir apie konkretesnės, daugiau konkrečių priemonių įmonėms, tam, kad jos galėtų pasinaudoti laisvų judėjimų e, e, tarp valstybinę dimenciją ir taip toliau. Taigi norėčiau Jūs paragyti ir toliau bendradarbiauti su mumis. Mes parengsime pasiūlymą E, dėl skaitmeninimo įmonių teisėje šiuo metu pabaigoje. Tai taip pat atitinka ir ponios Regner klausimą dėl vienanarės bendrovės. Ko gero, toks galėtų būti atsakymas. Mes SUP, vienanarės bendrovės pasiūlymo, neatsijimsime. Aš ir toliau uh, dėsiu pastangas tam, kad e, būtų užsklaidytos abejonės dėl vienanarės bendrovės. Aš esu pasirengusi diskutuoti su Europos parlamentu ir valstybėmis narėmis apie daugiau apsaugos priemonių pasitelkimą. Tam, kad tai e, netaptų tik e, kažkokia pašto dėžutės įmonė, kad jie nebūtų piknaudžiaujama, bet šio pasiūlymo mes tikrai neatsijimsime. Bent kol kas. Taip pat e, norėčiau dar daugiau analizuoti įmonių teisę ir skaitmeninimą, nes skaitmeninimas tikrai galėtų racionalizuoti darbą. Tai padarysime šiuo metu antroje pusėje. E, dėl nuosavybės ir domenų apsaugos. Tai yra labiau civilinės teisės klausimas. Ir kiekvieną kartą, kai paliečiamas šią sritį, valstybės narės sureaguoja. Taigi šias temas aptarti būtina, bet e, reikia įrodyti, kad mes e, nenorime kurti pavyzdžiui, Europos civilinio kodekso rašyti tokio kodekso. Moterys valdybose, na, kasmet rezultatai pagerėjo 1 procentu. Procesas nėra labai greitas. Kaip žinote, mūsų tikslas yra 40 procentų kotiruotų biržų valdybose. E, valstybė, valstybės narės, pavyzdžiui, Vokietija, kai kurios valstybės narės, e, Švedija turi jau tokius teisės aktus ir dėl to taryboje šis klausimas e, ne, nebuvo išspręstas. Ir mes prašome tų valstybių narių padėti būtent e, ir kitoms e, valstybėms narėms pagerinti situaciją, bet šis klausimas kol kas yra užblokuotas. Reikia dar vienos didelės valstybės e, narės ir dviejų mažesnių valstybių narių pritarimo tam, kad šis klausimas pajudėtų. Aš paminėjau jau dvi valstybės iš trijų. Jūs turbūt įsivaizduojate, apie ką aš kalbu. Na, bet mes laukiame pažangos ne tik šioje srityje, bet taip pat labai aktyviai bendradarbiaujame su pačiomis įmonėmis. Ir iš įmonių gaunu tikrai, e, tikrai naudingus atsakymus, ypač iš tų įmonių, kurių savininkai yra amerikiečiai. Jie yra pasirengę moteris darbinti, taip pat ir uh, valdančiose pozicijose. Ir įmonės mato, kad ši priemonė būtų tikrai labai naudinga ir įvairovė yra tikrai labai naudinga. Tai pasakytina tiek apie vyresnius ir jaunesnius darbuotojus, tiek apie vyrus ir moteris, kurie dirba kartu. Taigi, baigdama, Norėčiau pasakyti, kad e, į kai kurios klausimus neatsakiau ir mes e, atsiūsime atsakymus juos raštu. Tai bus atsakymai į klausimus apie pažeidžiamus e, suaugusius asmenis. Mes nepasiduosime ir Toliau konsultuosimėse su valstybėmis narėmis, kurios e, dar neprisidjungė prie Hagos konvencijos dėl pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos. Mes verčiame konvencijos tekstą į visas e, valstybių narių kalbas. Taigi kol kas e, kyla komunikavimo problemų, bet komisija yra pasirengusi padėti bet žinoma atsakymą jums pateiksime raštu. Taip pat e, kol kas negaliu atsakyti ir ponui Vos, nes e, šios diskusijos užtruktų porą valandų, apie, tai būtų diskusijos apie naujas tendencijas e, įmonių teisėje. Taip, Kalbant apie vaikus, mes vaikų situaciją norime gerinti ir e, norime, kad būtų pagreitintos e, procedūros e, sprendimų abipusiame pripažinime. Norime, kad atsirastų geresnės ir aiškesnės taisyklės, pagal kurias būtų apsprendžiama globa. Ir e, taip pat e, diskutuosime ir apie institucinę globą ir globą šeimose. Taip pat norime spręsti ir, ir vaikų išklausimo procedūrą kartais procedūra labai ilga, todėl kad vaikai nėra išklausomi ir e, būtent dėl to atsiranda kliučių ir e, dėl to ir toliau tęsiasi šeimų e, tragedijos. Tai tikrai e, netitinka vaikų interesų. Mes skirsime š... dėmesio šiai temai ir Bruselio 2 antrame reglamente. Šią iniciatyvą norime parengti Liepos mėnesį reglamento, reglamentą keisdami mes skiriame dėmesį e, ne šie santokos klausimams, bet tėvystėje. Dėl e, CETA susitarimo dėja tai nėra mano darbo atverkėse. Klausimas tai nėra mano sritis, bet jeigu norite, galiu atsiųsti atsakymą raštu. Informacijos apie tai turiu. E, bet nenorėčiau atsakyti netiksliai. Dėkoju. Gerbiama komisarė, ponė Hautala noriu sureaguoti trumpai. Ačiū. Kai nagrinėsite Europos parlamento pasiūlymus dėl e, veiksmingos administracijos, matysite, kad kompetencijų klausimas nesvarstamas, nes juridinis pagrindas yra Lisabonos 298 straipsnis, kur kalbama apie atvirą, veiksmingą ES administracijos sukūrimą ir užtikrinimą. Ir noriu taip pabrėžti, kad reglamente kalbama tik apie ES institucijas, bet kaip žinote, jų yra daug, jeigu jūs skaičiuosime 408 agentūras, taigi joms visoms tikrai reikia e, su, suvienodintų taisyklių. Norėčiau atsakyti, kad tuo užsieima pirmasis komisijos vicepirmininkas e, ponas Timermans, aš perduosiu jums jo žodžius ir, kaip jau sakiau, čia būsiu pasirengusi pagelbėti šiame darbe. Išgirdome uh, atsakymus į klausimus. Ir noriu padėkoti poniai Jūrovai už tai, kad buvo mūsų posėdė šiandien ir tikiuosi jūs taip pat pamatyti rytoj įvyksiančiame klausime. So, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen und wir kommen jetzt zu dem Tagesordnungspunkt. Noriu pasisveikinti su visais ir dabar pereiname prie penktojo darbo tvarkės punkto. E, turėtume išklausyti išsamios analizės apie tarp valstybinius reikalavimus gražinti ginkluotų konfliktų ir karo metu išgrobstytus meno kūrinius ir nagrinėjimo teisme alternatyvas. šią analizę pristatys profesorius Mark André Reno iš Ženevos universiteto. Prašau, žodis. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Man tikrai garbi būti čia ir džiaugiuosi tuo, kad Europos parlamentas ir būtent jūsų komitetas parodė susidomėjimą šiuo tikrai aktualiu klausimu. Ir noriu padėkoti Jums už tai, kad patikėjote man šio e, dokumento parengimą ir suteikite galimybę jį trumpai pristatyti Jums ir drauge su Jumis aptarti. Ką tik išgirdau, kad Jūs e, nagrinėjate įvairiausius klausimus. Bijau, kad čia šis bus dar vienas E, dar viena papildoma darbo sritis. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie meno kūrinių grobstimą konfliktų metu. Šis klausimas. E, tai, tai šis klausimas turi labai ilgą istoriją ir tai m, mm, ypač susijęs su antrojo pasaulinio karo įvykiais ir, ir jo metu išgrobsitais meno kūriniais. Vienas iš šio e, pranešimo tikslų buvo pristatyti Mm, šios temos kontekstą ir parodyti, kad kontekstas yra daug platesnis. Šis, ši konkreti situacija yra labai sunki ir sudėtinga, bet dėja reikia kalbėti ir apie nesenus įvykius, apie pastaruoju metu grobstytus karo, atsiprašau, meno kūrinius, e, pavyzdžiui, Irake, Sirijoje ir Jemene. Norėčiau taip pabrėžti. Mano pranešime, žinoma, kalbama apie konfliktų metu išgrobstomus meno kūrinius, kalbama apie antrąjį pasaulinį karą, bet taip pat ir apie šiandieną, šiandien vykstančius konfliktus. Norėčiau dar išsakyti keletą preliminarių pastabų. Kai kalbame apie tokius specifinius teisinius klausimus, uh, perskaitę pranešimą pamatysite, kad yra kai kurių supaprastinimų, taip visada yra, kai rengiami, palyginam, rengiamos palyginamosios teisės studijos. Antras dalykas, aš pasitelkiu daugybę pavyzdžių, tačiau e, čia kalbėdamas jų visų nepristatinėsiu, nes tai labai užtruktų. Jeigu Mm, atsidarytumėte Artemis duomenų bazę, tai viena iš duomenų bazių, kurią naudojosi Ženevoje, universitete Ženevoje, pamatysite, kad toje duomenų bazėje renkama informacija apie atvejus, apie bylas, uh, susijusias su meno kūrinių e, paveldo objektų grobimu ir konfliktų metu ir, ir ten yra atsakymų į daugelį klausimų. Dabar perinu prie paties pranešimo. Kaip matote, aš nagrinėjau e, nuosavybės teisių atstatymo į e, meno kūrinius teisinį pagrindą. Tų teis, teisinių pagrindų yra labai daug. E, iš tarptautinės teisės perspektyvos e, turime e, tai, ko mums reikia. Egzistuoja konkrečios nes, e, tarptautinės konvencijos paraktos UNESCO, UNIDRA, Europos taryba yra patvirtinusi keletą konvencijų, todėl Manau, kad nėra būtina sukurti dar vieną lygmenį čia. Bet būtų daug svarbiau kalbėti apie tų e, teisės aktų įgyvendinimą ne tik Europos mastu, bet ir nacionaliniu. Mm, pranešime pateikiu keletą konkrečių pastabų E, komentuodamas konkrečius teisės aktus, šalių įstatymus, kuriuos būtų įdomu panagrinėti. Trumpai paminėsiu porą iš jų. Visų pirma, Niderlandų įstatymas ir mano šalia Šveicarijos įstatymas. Kodėl tie pavyzdžiai įdomus? Jie atskleidžia, kad, e, kad e, konvencijos, kurių prie, prie kurių yra prisijungę daugumą Europos valstybių. Kalbant apie jas, tai svarbiausias dalykas yra gyvendinimas, nes jeigu tie, daug, tie tos sutartys įgyvendinamos, viskas yra labai veiksminga. Pavyzdžiui, Olandijoje galioja įstatymas dėl Hagos konvencijos 1954 metų pirmojo protokolo įgyvendinimo, kur kalbama apie e, meno vertybių apsaugą konfliktuose. Ten kalbama apie neteisėtą prekybą e, kūriniais bei šalies okupaciją. Pavyzdžiui, tai būtų šiandienos situacija Sirijoje arba Irake. nei viena iš šalių ratifikavusių šią konvenciją nėra gyvendinusi Hagos protokolo, išskyrus Olandiją. Olandija 2007 priėmė įstatymą, pagal kurį šis protokolas įsigaliojo. Ir labai įdomu pastebėti, tai kad prireikė tiek daug metų, nes kalbame apie 1954 metų protokolą ir po tiek metų tik viena valstybė yra pareiškusi aiškiai, kad taisyklės numatytos tame protokole tiesiog, yra tiesiogiai taikytinos. Tai vienas pavyzdys. Kitas pavyzdys - Šveicarija, kuri neseniai priemė teisės aktą, pagal kurį atsiranda saugaus prieglopščio konfliktų metu samprata. Saugus užutekis e, yra samprata pažįstama teisininkams, nes apie tai kalbama tarptautinės teisės asociacijoje, o e, dabar ši nuostata įsigalioja Šveicarijoje, taip pat Prancūzijoje ir kitose šalise. Kas tai yra? Saugus užutėkis, saugus prieglapsis yra tos vietos, kur galima užsitikrinti meno kūrinių apsaugą konfliktų metu. Tai yra neutralios vietos, kuriuose pagal tarptautinės sutartys prižiūrint UNESCO e, meno kūriniai, kuriems iškilo pavojus, gali būti apsaugoti. Laikantis tam tikrų kontrolės E, taisyklių. Tai tikrai įdomu. Galbūt toks, tokie sprendimai Europos mastu būtų e, įdomus ir reikalingi. Negriežtoji teisė, e, kalbėsiu labai trumpai, bet svarbu suvokti, kad mes kalbame ne tik apie nacionalinius įstatymus ir teisės aktus. E, Europos taisyklės. Daug apie tai nekalbėsiu, nes jūs geriau jas išmanote tai nei aš. Bet įdomu būtų pastebėti tai, kad negriežtosios teisės elementai tai, taip pat egzistuoja šioje srityje. Apie ką mes kalbame? 1998 metais Vašingtonė įvyko susitikimas, kuriame buvo patvirtinti Vašingtono principai dėl nacijų konfiskuotų meno kūrinių. Iš šių principų pagrindų bandoma palengvinti ir užtikrinti nusavybės atkūrimą į meno kūrinius išgrobstytus per antrąjį pasaulinį karą. Po šio susitikimo buvo dar keli, vienas iš jų Terezine Prahoje 2001 metais, kur buvo priimta deklaracija ir remiantis šiais uh, sprendimais nemažai valstybių yra prieimę sprendimus, pagal kuriuos uh, palengvinamas uh, nu, nusavybės atstatymas į meno kūrinius išgrobstus per antrąjį pasaulinį karą. Taigi tai labai įdomi tendencija iš negreštosios teisės taško. Žinau, kad laiko yra nedaug. Todėl trumpai aptarsiu teisinius sunkumus, su kuriais susiduria žmonės, kurie teigia, kad jie tapo kad išgrobstyti jiem priklausę meno kūriniai, ar tai būtų asmenys, ar valstybės, jeigu buvo vykdomi neteisėti archeologiniai kasinėjimai, su kokiais sunkumais tokie asmenys susiduria. Visų pirma, e, pagrobto meno kūrinio samprata, ji turi būti apibriešta tai nėra lengvai suvokiamas dalykas. Apibrieštis yra labai sudėtinga, kai kalbame apie priverstinę prekybą, nes priverstinė prekyba nėra tas pats kaip e, pagrobtas meno kūrinys, bet rezultatas yra tas pats. E, priverstinio pardavimo e, auka susiduria su labai sudėtinga situacija, bandydama atgauti e, pagrobtą e, kūrinį. Kitas dalykas - senaties terminai. E, laikas bėga ir kalbame apie atvejus nutikusius labai seniai, kai, iš, kai kurie iš jų nutiko labai seniai, pavyzdžiui, per antrąją pasaulinį karą, net anksčiau. Ir dažnai, jeigu meno kūrinys juda, e, iškyla taip pat ir senaties termino klausimas. Su šia kliūtimi taip pat susiduria asmenys tapę grobstimo aukomis. Pavyzdžiui, Junktinės valstijos dabar svarsto federalinį statutą, kurį įtraukiau į tarp priedų prie savo pranešimo, tai yra priedas numeris 4. Junktinių valstijų senatui e, balandžio 7 pateiktas įstatymo projektas, kuriuo siekiama įtvirtinti e, suderintas taisyklės jungtinėse valstijose dėl senaties termino taikytino e, paraiškoms atgauti pagrobtus meno kūrinius. Ir siūloma taisyklė e, būtų šešeri metai senaties termino nuo to momento, kai ap aptinkamas meno kūrinys, išsiaiškinama, kas jo savininkas. Taigi, nukentėjusiam asmeniui suteikiami šeši metai, per kuriuos atkurt, turi, jis turi galimybę atkurti nusavybės teisės. Kaip matote, kai kurios valstybės imasi veiksmų, bandydamos pratesti senaties terminą ir suteikti galimybę žmonėms arba jų palikuonėms įpadinėms e, atgauti e, išgrobstytus kūrinius. E, teisės ir jurisdikcijų kolizijos. Meno kūriniai labai lengvai juda iš vienos šalies į kitą, pagrobti taip pat. Ir sudėtinga nuspręsti, kuris teismas bus kompetitingas nagrinėti tokius atvejus ir kokie įstatymai, kuri teisė sistema galioja. Žinoma, mes čia kalbame apie nusavybės klausimus ir e, teisės kolizijų principas sprendžia. E, principas yra štai koks lex reisitėje, tai yra e, galioja ta teisės sistema, ku, ku, kurio, kurios to šalies teisės sistema, kurioje yra tas e, pagraptas meno kūrinys. Dažnai, dažnai tai neigiamai atsiliepia e, norinčiam atstatyti nusavybės teisės, nes sandoris, įvykęs sandoris, e, pavyzdžiui, reikš, kad situacija nepalanki e, teisų turėtojui. Taigi kai kas teigia, kad reikėtų šį klausimą spręsti kitaip, ne lex reisite principų remiantis, bet e, lex. Remtis tai, tais įstatymais, kurie galiojo šalyje, iš kurios buvo pagrobtas pradžioje meno kūrinys. Paskutinė kliūtis. Yra, daug išsamiau visas jas aptariu savo pranešime, tai e, m, siekio veikti gerą valės stygius. Pavyzdžiui, pirkėjas nusiperka e, kokį nors objektą gerą valę ir kieno interesus tuomet norime ginti. Ar tos mens, kuris gera valia įsigijo kūrinį e, Šveicarija, Prancūzija, Vokietija ir kitos šalis m, mm, siekia ginti tos interesus, ar mes norime suteikti daugiau svorio tos mens prašymui, kur, kuris arba kurio įpėdiniai bando atstatyti nusaibės te, teisės. Tai yra vienas iš esminių klausimų Dažnai jį spręsti yra sudėtinga, daug apie tai čia nekalbėsiu. Norėčiau tik pasakyti, kad šis klausimas yra, buvo nagrinėtas čia. Jūs jį nagrinėjote ir kai kurie Europos šalių teisės, a, te, teisės aktai apie tai kalba, pavyzdžiui, 2014 direktyva dėl neteisėtai perimtų objektų e, nusavybės teisų atstatymo ir e, taip pat e, apie tai kalbama direktyvos ketvirtajame straipsnėje. Dabar pereičiau prie kitos temos - kilmės klausimas. Kilmės klausimas čia yra labai svarbu. Kai meno kūrinys pavogiamas ir, ir, ir išnyksta ir atsiranda kažkur tai po daugelio metų, valstybės, muziejai, e, organizacijos dirbančios šioje srityje, e, prekeiviai, meno objektais turi spręsti šį klausimą, iš kur tas kūrinys atvyko, kas buvo jo savininkai. Todėl meno objekto kilmės ty, tyrimas yra labai svarbus. E, kai kurios keletas valstybių turi šiai, šiai temai skirtų programų. Uh, Ir tai bando pagelbėti tiems, kurie sprendžia meno uh, kūrinių kilmės klausimą, bandydami išsiaiškinti, kur, iš kur meno kūrinys yra kilęs ir, ir bandydami neleisti pavokt, toliau pardavinėti pavoktą meno kūrinį arba jį, jį eksponuoti muziejuose. Junktinė karalystė, Prancūzija, Vokietija, Austrija turi specialias programas dėl meno kūrinių kilmės. Sunkumų iškyla dėl to, kad e, ty tyrimai dažnai būna riboti, taip pat finansavimas tokių tyrimų finansavimas dažnai yra nepakankamas. Ginčiai. Kaip sprendžiami ginčiai šioje srityje? Kaip teisininkas norėčiau vis pirma pakalbėti apie bilinėjimąsi teisme. Savo pranešime pateikiu, e, žinoma, pavyzdį Džentilį Didžiuzepė prieš Luvrą atvejį e, šioje byloje. E, palikonis šeimos, kuri tapo, e, iš, kurio, kurio, iš kurios buvo pavoktas, pavokti meno kūriniai e, penk, ketvirtajame dešimtmetyje. E, sugebėjo atsakyti nuosavybės teisės į pavaktus meno kūrinius, tačiau tai labai ilgai užtruko ir jiems tai daug kainavo ir klausimas buvo sudėtingas. Daugelis sako, kad reikėtų ieš... pasitelkti alternatyvę ginčių sprendimo procedūrą, ieškoti būdų rasti sprendimą e, apeinant teismus. Pranešime aš nagrinėjau keletą iš tokių alternatyvų, tarp tarpininkavimo, taikinimo, dėrybų, procedūras arbitražo procedūrą. Daug arbitražo atveju nepasitaiko šioje srityje. Galbūt dėl to, kad tokios e, bylos pradedamos nagrinėti, jos susijęs, nebūna susijęs su pirminiu sandoriu ir šalims dažnai būna sunku susitarti E, arbitražo, pagal arbitražo procedūrą. Tačiau dėrybos, taikinimas, arpininkavimas šių procedūrų pasitaiko šioje srityje ir siūlau pasidomėti visą informaciją, kuri yra sukaupta Artemis duomenų bazėje. Kai kurios tarptautinės organizacijos yra parodę susidomėjimą e, tarpininkavimu šios srityje, pavyzdžiui, pasaulinė intelektinės osavybės organizacija VIPO Šaupino ir taip pat jie yra parengusi e, reglamentų šiuo klausimu draugė su tarptautinė muziejų taryba. Kodėl šie mechanizmai yra įdomus? Tikriausiai nereikia aiškinti, kodėl kartais naudinga išvengti teismo. Kreipimas į teismą. Šioje srityje įdomu yra tai, kad galima rasti tikrai taikininkai, tarpininkai gali pasiūlyti tikrai originalių sprendimų, taip pat ir dėrybininkai. Ką turime omeny? Teisingi ir e, sąžiningi sprendimai, kuriuos ypač skatina Vašingtono principai, būtent ir yra tai, ko mums reikia. Teisingi ir sąžiningi sprendimai reiškia, kad reikia tam tikro lankstumo, atvirumo, vertinant sudėtingą situaciją, kurioje yra atsidūrę aukos čia sąžiningi visiems primtini sprendimai, kaip kalbu pranešime, yra e, primami e, tarpininkų ir e, darybininkų pagalba. Na, kompensacija yra vienas iš jų. Dar vienas įdomus dalykas tai yra bendra nuosavybė. 40 puslapyje apie tai kalbu. Kaip bandant išspręsti sudėtingus klausimus per bendrą nuosavybę pavyzdžiui, pas, pasirenkama bendra nuosavybė. Politikos rekomendacijos. Norėčiau paminėti keletą. Manau, kad vieningų sprendimų paieška pasitelkus E, vieningas privačios tarptautinės teisės taisyklės, konfliktų sprendimo taisyklės e, būtų pirmasis žingsnis. Visos valstybės, visos ES valstybės turėtų patvirtinti bendras e, teisės kolizijų šiuo, šioje srityje sprendimo taisyklės. Tai, tai būtų vieningas sprendimas ir, kaip jau sakiau, reikėtų pasiremti leks originis principų čia. Dar viena rekomendacija, kurią norėčiau pasiūlyti. E, bendrų sprend, standartų parengimas bendri, e, Europos Sąjungoje. Tai yra antrinės teisės klausimas. Čia, čia e, kalbame ir apie prievalės veik, vykdy, apie prievalę vykdyti visas pareigas reikia raginti valstybės e, skatinti galiojančias konvencijas, taip pat taikyti prevencinės priemonės, pavyzdžiui, saugaus e, užutekio e, galimybę panaudoti ir valstybės turi suvokti, kad jos turi tiesiogiai taikyti konvencijas, prie kurių yra prisijungę ir pasiekti Olandų pavyzdžių čia. toliau ieškiniai pateikiami teismams, tribunolams ar kitokioms organizacijoms. Siūlyčiau patvirtinti bendrus e, standartus dėl, dėl, dėl būtinybės e, budriai veik, vykdyti visas prievolės ir taip pat e, priimti, patvirtinti vienodus kriterijus dėl e, senaties termino, pavyzdžiui, pasitelkiant tikrinių valstybių pavyzdį. Ir galiausiai, jeigu nutolsame nuo konkrečių sprendimų ir standartų, galbūt įdomu būtų panagrinėti procedūrinius aspektus, galbūt pasvarsyti galimybę sukurti dedikuotą platformą, instituciją, kuri užsimtų spręstų visus šios sudėtingus klausimus e, susijusius su pavoktais, iš, dingusiais meno kūriniais prieš daugelį metų. Ir tokia platforma, patariamo institucija galėtų veikti ES ir teikti konsultacijas valstybėms narėms dėl įgyvendinimo tarptautinių konvencijų. E, galbūt taip pat teiktų patarimus organizacijoms ir teismams Ir galbūt tokia institucija padėtų e, spręsti konfliktus, tarpininkavimo arba e, taikinimo procedūros pagrindu. Kaip jau sakiau, tai komisija ir parlamentas galėtų imtis žingsnių šioje srityje. Aš tikrai labai siūlyčiau imtis veiksmų šioje srityje ir dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus pagal šį pranešimą po šios savo tikrai išsamaus pasisakymą. Ačiū. Recht herzlichen Dank für Ihre sehr gute Darstellung der Situation. Ich möchte Dėkoju už situacijos pristatymą. Noriu atsiprašyti dar kartą, kad jum teko tiek ilgai laukti. Taip įvyko todėl, kad už, užtruko ankstesnės diskusijos, tačiau bet kuriuo atveju dėkoju už jūsų pranešimą. O dabar pereikime prie kalbėtojų. Pirmiausia, ponas Kavada. Dėkuoju pirmininką, dėkuoju ponė už jūsų pranešimą e, ir darbą, kuris buvo labai informatyvus. Sekretariatas Mūsų komiteto sekretariatas mus informavo prieš kiek laiko, kad šis klausimas jau buvo keltas 2003 metais šiame parlamente. Jį iškėlė ponas Vili Deklerk. Ir ponas Deklerkas jau nebedirba Europos parlamente. Ir šis klausimas ir toliau stumės į priekį labai lietai, bet yra labai e, aktualus vienas e, Amerikos aktorius Džordžas Klūnis kaip tik e, suvaidino labai aktualiame ir įdomiame filme Monuments Men. Uh, irgi susijusiame su šiuo klausimu. Kągi pasakytumėte, būdamas šios ryties specialistu, jeigu darytume prielaidą, kad UNESCO galėtų e, savo nuožiūrą spręsti dėl šio klausimo, už kitos pusės, kas būtų tam tikra prie UNESCO jurisdikcija, kuri galėtų spręsti šios klausimus. Kodėl sakau UNESCO? Todėl, kad kai kalbame apie E, prie jungtinių tautų sukurtą karo nusikaltimų tribunolą. Tai e, jis puikiai funkcionuoja ir įtraukia daug šalių. Ar juridiškai, e, sakytume, jeigu mes pasiektume šią mintimį kartu su Europos institucijomis, jeigu rekomenduotume tokią idėją, ar manote, kad galėtų toks, tokia institucija galėtų funkcionuoti ir efektyviai teikti e, teisminius sprendimus. Dėkoju. Dėkoju už jūsų pranešimą, už tai, kad pristatėte problemas susijusias su priežastimis ir teisiniais klausimais, man kilo keli klausimai. Visų pirma, ar daugėja, te, daugėja bylų susijusių su pavoktais meno kūriniais? Ar galėtumėte toliau patikslinti, kuriuose srityse to, tų bylų daugėja? Ir kitas klausimas. Jūs apibūdinote savo rekomendacijas, politinės rekomendacijas. Ar turite kokią nors konkrečią rekomendaciją mums, Europos parlamento nariams, e, dėl to, dėl ko mes turėtume stengtis ir dirbti, ar manote, kad tai yra labiau jungtinių tautų reikalas ir kad jungtinės taustos turėtų imtis vadovaujančio vaidmens šiuo klausimu? Dėkoju. Aš taip pat turiu kelis klausimus. Mes esame čia Ir susidurėme su situacija, kai reikia kalbėti apie konfliktus, karus, įvairius istorinius kontekstus. Ar yra koks nors senaties terminas ir jei ne, ar turėtų būti? kad būtų pasiektas bent koks nors e, pasitenkinimas ir rezultatas. Ir pastarojo meto Golit e, byla Vokietijoje. Ar šioje byloje jos procese kas nors įstrigo jums iš šios bylos? Ir trečias dalykas. Jūs kalbėjote apie tarptautinę, e, tarptautinį forumą, bet su klaustuku. Ar manote, kad nebūtina rekomenduoti ir toliau tęsti šią veiklą ir todėl, kad kyla teisinės problemos. Toliau ponė Beržera. Dėkuoju ponui Kavada, kad jis panaudojo žodį kultūrinis. Man atrodo, kad uh, E, meno kūrinių terminas yra pernelik mm, ribotas, bent jau prancūzų kalboje, tai reiškia skulptūros, e, mm, paveikslai ir taip toliau, o, sakykime, Afrikos e, kapinės kokios nors nepatenka į, į tą klausimą, arba kokie perų, perų dirbiniai nėra meno kūriniai, tai yra kultūros, mm, kultūros objektai. Ir manau, kad reikėtų perėti prie šio termino. Dėkuoju. Tai baigiame dabar klausimus, o dabar suteikiu žodį pranešėjų, kad galėtų juos atsakyti. Dėkoju. Pone pirmininkė, ir toliau aš tęsiu angliškai, nors nežinau, kokia yra tradicija, ar atsakyti reikia tą kalbą, kurie buvo pateiktas klausimas. Kaip norite, gerai. Na, tai atsakysiu tada ponui Kavadai prancūzų kalbą. Jūs e, esate teisus, kalbėdamas apie praeitį, nors ta praeitis yra gana netolima. Europos praeitis. Ir žinoma, Džordžo Kulūnį filmas, į kurį rekomenduoju pasižiūrėti taip pat. Čia yra aktualus, jeigu, es, jeigu domitės šiuo klausimu. Yra ir kitų filmų, pažiūrėjau, Altmano e, byla, Tai taip pat yra labai puikus filmas susijęs e, su meno e, dirbinių grobstimu. Ir e, jūs klausėte, ar UNESCO būtų tinkama institucija, prie kurios galėtų būti įkurta arbitražo institucija šiems klausimams spręsti. E, galėčiau pasakyti, kad jau yra prie UNESCO tarp vyriausybinis komitetas, kuris nagrinėja e, nusavybės, e, meno kūrinių nusavybės e, atkūrimo klausimus. Ir šis komitetas turi įgaliojimus suteiktus jam visai neseniai, turi mediacijos, tarpininkavimo įgaliojimus ir todėl gali e, tarpininkauti ar e, tarpininkauti bilinėjantis šalims. Tai yra labai svarbus aspektas, tai yra politinis aspektas e, susijęs su tuo, kas vyksta UNESCO, tai yra įspūdinga institucija. Tačiau sakyti, kad reikėtų, jog UNESCO įkurtų prie savo institucijos arbitražo teismą ar jurisdikciją kažkokią, kuris galėtų spręsti ta, tas bylas, aš dėl to nežinau, nesu tikras, ar tai būtų, ar, ar apsimokėtų nagrinėti tokią galimybę. Aišku, galima kurti tarptautinį baudžiamą į teismą. Uh, Ir pasakysiu, kad toks teismas galėtų taip pat nagrinėti išpolius prieš kultūros objektus, dėja egzistuojančius e, kultūrinio genocido atvejus. Ir dabar e, tokie procesai vyksta tarptautinėme baudžiamajame tribunole. Ar reikėtų sukurti tokį? Uh, tarptautinį tribunolą, kuris spręstų šias bylas. Aš turiu pasakyti, kad nesu visiškai įsitikinęs. Manau, kad vertėtų ne, ne, nesu, nenusistatyti per nelygą už tų ambicijų. Ir čia pereisiu prie paskutinio klausimo, kurį uždavė pirmininkas su klaustuku. Ta, dėl to, ką aš pasakiau su klaustuku dėl to pasiūlymo susijusios su tarptautinės patariamosios platformos. Čia aš turiu daugiau pasitikėjimo. Manau, kad būtų įmanoma sukurti kažkokią formalią struktūrą, bet kad būtų įkurtas tribunolas išskirtinai šiems klausimams spręsti, man atrodo, tai būtų pernelyg ambicingas tikslas. Aš norėčiau, kad būtų numatytas koks nors lankstesnis sprendimas. Ir nekiltų pavojus, kad tas procesas iš viso būtų nutrauktas. Tokiu būdu nepavykus įgyveninti tų ambicijų. Nereikėtų kurti kiekvienai sričiai atskiro specialaus tribunolo. Taigi, mano galva, reikėtų labiau orientuotis į konsultacinės platformos idėja. Toliau. Pono Kristian, klausimas dėl bylų skaičiaus didėjimo. Čia atsakymas būtų taip, bylų skaičius auga. Jau nuo 90-ųjų metų pabaigos, e, atvėrus archyvus e, apie antrąjį pasaulinį karą, ten taip pat Šveicarija labai dažnai minima. Taigi pamatėme vis labiau, kad yra daug darbų, daug objektų, kurie nebuvo gražinti iš karto po karo, kaip kad buvo rodoma Monument Men filme. Ir kad iš tikrųjų dar yra labai daug atvejų, kai meno kūriniai nebuvo sugražinti ir kurie galėtų būti sugražinti. Amerikos įstatymai E, numato 650 tūkstančių tų darbų archyvuose. Taigi tas skaičius nebuvo sukurtas, iš tikrųjų toks yra, taigi kaip matote, tų darbų yra tikrai daug. Konkrečios rekomendacijos, kurias galėčiau pateikti aš pats Europos Sąjungai, taip pat yra patariamosios ir rekomendacijos, man atrodo, reikia pasiūlyti aiškias taisyklės ir mano nuomonė <clears throat> pagrindinis. Pagrindinė kliūtis, su kuria susiduria tos e, išgrobsitų meno kūrinių aukos, tai yra tai yra senaties terminas ir aš konkrečiai rekomenduočiau pasiūlyti ar rasti e, e, konkretų reglamentavimą šiam klausimui išspręsti, o kai dėl institucinio darbo, taip, e, galbūt reikėtų sukurti tam tikrą organą, tačiau nebūtinai tribunolą ar teismą. Ir toliau pereinu prie pirmininko klausimų. Jūs kalbėjote apie senaties terminą ir man susidaro įspūdis, kad tai yra svarbus aspektas ir siūlyčiau pasistengti, jums pasistengti konkrečiai išnagrinėti šį klausimą, dirbti šiuo klausimu. Kitas klausimas yra susijęs su e, gera valia, gera gaunančio asmens valia. Reikia ištirti, ar čia reikia atlikti tą tinkamą analizę. Man atrodo, kad šioje srityje jau buvo atlikti darbai, tačiau reikia ir galima dar, dar daugiau informacijos surinkti ir, ir reglamentuoti šį klausimą. Čia kalbu ne tik apie senatį, bet taip pat ir apie due diligence, tą rinkos ir kultūros objektų auditą. Burlit byla, žinoma, labai plačiai nuskambėjo ne tik Vokietijoje, bet taip pat ir Šveicarijoje, nes Berno muziejus yra visuotinis tos kolekcijos patikėtinis. Kolekcijos, kuri priklausė E, Hitlerio maršalo sūnui. Ir čia turėčiau paminėti ir kilmės e, aspektą, iš kur kilo e, tos vertybės. Gaulita byla parodė, kiek svarbus yra šis aspektas ir tyrimai šioje srityje. Ir tos institucijos kurios turėjo įvertinti. Dar to, ne, kiek darbų buvo pavokta, sugro, išgrobta, jos dar to iki galo nepadarė. Reikėtų kaip nors pasistengti palengvinti tų žmonių darbą. Taigi, dar sėki patvirtinu tą savo pasiūlymą, pakartoju jį, kad tas klaustukas, kurį pabrėžiau, jį galima nubraukti ir galima pasakyti taip, yra puikiai mintis, kad sukurtume tam tikrą platformą, kuri galėtų rūpintis šiuo klausimu. Toliau. Paskutinis klausimas, ponė, dėl apibrėžimo kultūros objektų. Uh, jūs visiškai teisi, aš visiškai jums pritariu, kadangi reikia, tačiau aišku, reikia e, daug plačiau išnagrinėti šį klausimą. Čia kalbame ne tik apie meno kūrinius, bet daug platesnius dalykus ir taip pat UNESCO, taip pat e, E, yra žinoma Europos teisės, e, nusavybės teisų atkūrimo direktyva ir tame tekste kalbama apie kultūros objektus ar nacionalinius turtus. Tai yra platus apibrėžimas ir nederėtų siaurinti šio apibrėžimo. Reikia kalbėti apie kultūros objektus. Taigi pritariu jūsų pastabai. Dėkuoju. Vielen Dank. Es gibt noch eine kurze Nachfrage vom Kollegen Kavada. E, dėkoju. Kabada turėtų būti dar viena klausimą. E, na, norėčiau mm, paminėti, kad jūs minėjote, kad svarbiausias klausimas susijęs su kūrinių gražinimu yra senaties terminas. E, koks laiko terminas jūsų manimų galėtų būti apibrėžtas būtent kaip priimtinas apibriešties terminas. Aš pavyzdžiui kalbėčiau apie tokias tai, šalis, kur griežčiausias laiko terminas yra 70 metų, kadangi 50 metų yra saugomi archyvai. Kaip manote, ar toks laikotarpis yra tinkamas? Galbūt reikėtų pasitelkti šimtą metų vieną amžių, būtent tai pasakytina, pavyzdžiui, apie Europą, bet nebūtinai tai turėtų būti taikoma tik Europai. Aš manau, kad amžiaus e, apibrieštis būtų visai neblogas e, pasirinkimas. Reikėtų skaičiuoti tą šimtą metų nuo pavaugimo, pagrobimo momento. Bet taip pat reikėtų pasakyti, kad e, dar svarbu kalbėti ir apie nusikaltimo pradžią. E, JAV pasiūlyme, amerikiečių pasiūlyme yra žiūrima į tą e, nusikaltimo vykdymo pradžią būtent kalbant apie tą momentą, kada jau auka žino, kur yra tas kūrinys, tai tai gali būti ir daugiau negu šimtas metų nuo nusikaltimo. Taigi tikrai reikėtų ilgo laiko termino ir labai aiškiai apibriežti, ką laikome mm, būtent to laiko tarp skaičiavimo pradžia. Taigi tiek norėjau pasakyti. Dėkoju. Taigi e, baigėme šio darbo atvarkės punkto aptarimą. Dėkoju už kantrybę ir e, už tai, kad pristatėte šį labai sudėtingą klausimą. Mes e, turėtume stengtis pritaikyti mūsų teisinę sistemą ir įvertinti uh, galimybes, kurios atsiveria būtent taisyklėms taikyti praėjus jau keliams dešimtmečiams. Dėkuoju. Dabar perėsime prie kito darbo atvirkės punktų. Tai yra šeštas darbo atvirkės punktas. Uh, E, skirtas direktyvos 2007-36-EB nuostatų susijusių su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu ir direktyvos 2013 pasvaras 34-ES e nuostatų susijusių su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais daliniu, dalinis keitimas. E, pranešėjas yra Sergio Kaferatė. Koferatė. E, laiko turime nedaug. Norėtume paraginti kalbėti trumpai. Prašau. Dėkuoju, pirmininkė, kalbėsiu trumpai. diskusijos jau vyksta ir dėl to galiu tai padaryti trumpai. Kolegos jau prisimena, kad 2014 m. balandžio komisijos dėl šio pasiūlymo buvo balsuojama 2015 metais ir tuomet nuo tada prasidėjo techniniai susitikimai, taip pat ir tri, trišalis dialogas. Visų pirma, jis buvo pradėtas pirmininkaujant Luksemburgui, o po to pirmininkaujant Niderlandams. Pirmasis parlamento, pirmojo parlamento um, pasiūlymo dalis buvo pakeista, remiantis techniniais ir politiniais sustarimais. E, taigi mes jau apibrėžėme visą tai, kas yra susiję su akcininkų apibrėžimu, jų e, balsavimu, jų balsavimu E, balsavimo supaprastinimu ir e, išlaidų skaidrumu. Taip pat mes sutarėme ir dėl standartų, kurios susiję ir su proxy advisor, su konsultantais. E, norėčiau padėkoti pirmininkaujantiems Niderlandams už tai, kad padėjo siekiant susitarimo kilo viena nenumatyta problema. Tai yra problema susijusi su standartais, kurie skiriami kiekvienai šaliai. Nežinome, kurioje vietoje apie tai reikėtų rašyti, nes e, remiantis e, akcininkų direktyva buvo įtrauktos tos taisyklės re, e, skirtos kiekvienai šaliai. Pirmame pasiūlyme šių taisyklių nebuvo, mes jas įtraukėme ir e, plenarnio posėdžio metu joms buvo pritarta. Diskutuojant su komisija, ši problema dar nebuvo išspręsta, todėl kad didžioji dauguma politikų, kurie dalyvauja šioje šiame komitete mano, kad šios taisyklės turi išlikti direktyvoje dėl akcininkų taisyklių, nes visą tai, kas yra susijęs su skaidrumu, ir su fiskaliniu sažiningumu yra svarbu, svarbu įmonėms. Taigi mes pasiekime kompromisą, metodol, metodologinį kompromisą. E, e, analizavome direktyvą, žiūrėdami iš techninės ir politinės perspektyvos ir tą dalį, kuri yra skirta country by country, tai yra kiekvienai šaliai, mes kol kas e, atidėjome, nes norime laukti tolesnių diskusijų. Žinote, kad e, komisija e, yra pateikusi pasiūlymą dėl šio aspekto. Taigi mes ir toliau diskutuosime apie tai, e, kas dar nebuvo išspręsta, tai yra svarbus klausimai, bet aš optimistiškai žiūriu į galimybę susitarti. Tai yra, pavyzdžiui, e, investi, instituciniais investuotojai, taip pat E, susijusios šalys, deleguotieji aktai ir įgyvendinimo aktai. Mes tęsime darbą ir toliau ir stengsimės susitarti dėl viso to, kas yra susijęs su akcininkais. Ir per tą laiką jau bus pažengta diskusijose dėl country by country kiekvienai šaliai skirtų nuostatų ir tuomet nuspręsime, kokį variantą turėtume pasirinkti. Taigi, mes taip pat atsižvelgsime ir į įmonių elgesio aspektus, įmonių komunikavimo, informavimo aspektus. Manau, kad laukiant apibriešties ne, neturėtų nukentėti šis aspektas. Aš tikiuosi, kad e, susitarsime dėl šio klausimo gana greitai. Tai padarysime padedant komisijai ir pirmininkaujantiems Niderlandams. Mums iki šiol labai padėjo pirmininkaujančioje valstybėje ir šešėliniai pranešėjai ir turėtume gana greitai susitarti dėl tų klausimų, kurie, kaip minėjau, dar nėra išspręsti. Dėkuoju. Dėkuoju. Ar būtų kokiu nors klausimu arba komentaru? Nematau prašančių žodžio, taigi dėkoju ponui Koferatį ir dėkoju už tai, kad kalbėjote trumpai. Taigi dabar galime pereiti prie aštunto darbo atvarkės punkto. Trumpai atidėsime, pavėlinsime septinto darbo tvarkės punkto aptarimą. Aštuntas darbo tvarkės punktas yra darbo grupės koordinatoriaus Žan-Marie Kavada darbo dokumento apie autorių teisų reformą pristatymas. Žodis jam. Dėkoju. Pirmininkė, aš taip pat stengsiuosi kalbėti kuo trumpiau. Taigi, norėčiau priminti visiems tiems, kas dar nežino, kad E, svarbu, kad e, tie, kas nedalyvaus darbo grupėje e, dėl autorių teisų reformos, na, jūs taip pat turėtumėte būti informuoti apie situaciją. Šiame dokumente yra pateikiama visą tai, kas buvo pasakyta šiame komitete. Šis komitetas buvo įkurtas 14 metų rudenį. Jos, jo tikslas buvo diskutuoti su suinteresuotaisiais subjektais. Ir taip pat buvo siekiama išsamei išanalizuoti kylančius iššūkius susijusius su autorių teisėmis. E, ypač skaitmeninėje erdvėje, atsižvelgiant į autorių teisės 15 pirmųjų mėnesių buvo skirta daug dėmesio būtent šiam klausimui. 69 ekspertai dalyvavo posėdžiuose. 15 posėdžių buvo suorganizuota. Tai buvo vienas posėdis per mėnesį, išskyrus vasarą. Kas yra šiame pranešime? Jame yra tam tikri aspektai, kuriuos paminėsiu. Visų pirma, antroji dalis yra skirta atlyginimu ir kompensacijoms už autoriams ir kūrėjams. Tai yra pajamų sistema. Ir ši sistema e, yra daug atviresnė negu anksčiau. Kitoje dalyje, trečioje dalyje yra kalbama apie teritorijos aspektą, apie teritorijų licenciją ir geografinį blokavimą. Ketvirta dalis yra susijusi su na, e, intelektualinės e, nusavybės e, teisėmis. Penkta dalis yra skirta išimtims ir apribojimams. Šešta dalis yra skirta paslaugų teik, internetinių paslaugų teikėjų atsakomybei. Septinta dalis skirta ES autorių teisų, mm, teisės aktų teisinių pagrindų. Aštuntoje dalyje yra aptariama, aptariama daug uh, temų, kurios yra susijėtos, sujungtos vienoje dalyje. Taigi, norėčiau padėkoti sekretoriatui sekretoriatui, kuris organizavo šios klausimus, su mumis konsultavosi. Jis taip pat labai neutraliai žiūrėjo į šios techninius klausimus. Mes norėjome surinkti kuo daugiau nuomonių. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms, kurie dalyvauja e, šioje darbo grupėje kartą per mėnesį vykstančiuose posėdžiuose. Taip pat norėčiau padėkoti e, Europos parlamento nariams ir jūri komiteto nariams už tai, kad ekspertai dalyvavo šiame posėdėje šiuose posėdžiuose. Žinome, dokumentą jūs galite e, su dokumentu jūs galėsite susipažinti ir e, jeigu reikės, aš jums pateiksiu ir papildomos informacijos. Dėkoju, ar kas nors norėtų pasisakyti, ponas Kioste. Dėkoju ponui Kavada už jūsų pranešimą. Man tikrai buvo malonu bendradarbiauti su jumis darbo grupėje. Darbas vyko tikrai konstruktyviai. Manau, kad pranešimas, kurį parengėme, yra gerai paruoštas dokumentas. Juo galėsime tinkamai naudoti savo diskusijų metu ateityje. Šiame pranešime yra parodoma, kad rinka kad rinkoje socialinės teisės ir tinkamas atlygis savaime neatsiranda. Būtent aš kalbu apie atlygį kūrėjams, kurie kūrė turinį. Yra dar e, kai kurie klausimai, pavyzdžiui, socialiniai klausimai, e, autorių teisės ir juos reikia atsižvelgti tam, kad e, kultūrinio kūrinio kūrėjai, kad jiems atsirastų tinkamos vienodos sąlygos, lyginant su kitais asmenimis. Jų situacija yra kartais nepalanki. Svarbu taip pat atsižvelgti ir į galios padalymo klausimą. Vokietijoje mes diskutavome apie asociacijų veiksmus šioje srityje bet tai pasakytina ir apie kultūrinių kūrinių kuriejų organizacijas. Pone Reida, dėkoju. Norėčiau padėkoti ponui Kavada už um, pranešimo pristatymą, dėkoju ir sekretoriatui. Manau, kad uh, jūs labai tinkamai uh, susumavote diskusiją su visais su, suinteresuotosiais subjektais, pabrėžti kai kuriuos svarbus klausimus. Norėjau pabrėžti, kad pranešime išvadose yra rašoma, kad reikėtų dar daugiau dėmesio skirti sąryšiui e, tarp e, licenzijų e, ir įvairių įmonių bei kompensavimo. Ir taip pat e, kartais e, mes pabrėžėme, kad e, sunku pasikviesti nepriklausomus akademikus, akademinius ekspertus dėl tam tikrų logistinių priežasčių. Jiems tiesiog sunku sunku mm, ne e, būti darbe, jiems sunku e, išspręsti finansavimo, kelionės finansavimo klausimą. Taigi manau, kad reikėtų pagalvoti apie tai, nes svarbu taip pat susipažinti ir su nepriklausomų akademikų patirtimi. Ir tai taip pat pasakytina ir apie intelektinę teisę ir jos srities ekspertus. Ponas Kavada, dėkoju, aš kalbėsiu trumpai. E, pasižymiu tai, ką sakėte. Pone Reda, norėčiau Jums pasakyti, kad dėkoju ir Jums. Uh, Pasižymėjau tai, ką Jūs sakėte, kaip ir ponas Koster. Jūs taip pat tikrai daug pasitarbavote šioje darbo grupėje, darbavotės nuolatos, jūs tikrai labai gerai informuoti. Manau, kad Europos išskirtinumas lyginant su kitais žemynais yra susijęs su skaitmeninimu ir su turiniu, skaitmeniniu turiniu. Ir būtent čia yra siekiama pusiausviros. Tiekėjai turi siekti e, pusiausviros ir e, harmonijos šioje sistemoje. Taigi, autorių teisų sritis yra svarbi. Ir svarbu, kad kultūros kūrinių kūrėjai būtų tinkamai atlyginami. Dėkoju už jūsų dėtą darbą. Dėkoju. Dabar prieisime prie dešimto darbo atvarkės punkto vidaus vandenų laivybos ir ties profesinių kvalifikacijų pripažinimas. Suteiksiu poniai, žodį poniai, poniai Bežeran. Ačiū, norėčiau pasinaudoti galimybę pristatyti nuomonės projektą ir trumpai atsižvelgiant į tai, kad Prancūzija neseniai nukentėjo nuo potvinių, priminti, kad visi kad, kad tai buvo sudėtingas etapas. Pat priminti, kad Pavyzdžiui, e, Sena e, plaukioja e, turistiniai laivai ir jie per, per metus, per, per dieną perveža apie 20 tūkstančių turistų ir, ir buvo prarastos šios įplaukos iš šio, šioje veikloje. Aš norėčiau pasakyti, kad rengdama šį pranešimą tikiuosi, jog e, jis bus naudingas tokiems atvejams. Taigi, mes rengėme e, nuomonę transporto komitetui dėl komisijos ir tarybos patikto pasiūlymo dėl vidaus vandens laivybos ir ties profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Norėčiau pasakyti, kad po e, konsultacijų su, su sektoriaus atstovais, darau išvadą, kad šis pasiūlymas nesusilaukė jokio pasipriešinimo ir bus panaikinti galiojanti direkt, galiojančios direktyvos 96.50 e, e, ir 91.672. Ši, šios iniciatyvos tikslas uh, užtikrinti kvalifikacijų pripažinimą e, e, vis, visų lai, la, laivo įgulos narių, e, ypač kai kalbame apie vidaus vandens laivybos sritį. Ir pramoginiams laivams tai netaikoma. Kalbame apie vidaus vandens laivybos kelius ir nekalbame apie tuos e, laivybos kelius, kurie nesusijęs su transporto gabenimu. Manau, kad reikėtų paskatinti e, transporto, vandens transporto ir turizmo e, plėtojimas, laivybos transportas atitinka ir tvaraus vystimosi ekonominių poreikių planą E, laivybos transportas yra konkurencingas, aplinkosaugos požiūrių, tai e, tinkamas sprendimas energetikos požiūrių, Taip pat tai mažina e, šiltam efektą sukeliančių dujų kiekį aplinkoje ir padeda kovoti su klimato kaita. Ir vandens laivybos keliais pervežami kiekiai priliksta 220 tonų krovinių pervežamų sausumos keliais per dieną. Ši transporto, e, ši transporto pirmininkas paprašė kalbėtoją kalbėti vėl. Lėčiau, atsiprašau, sako kalbėtoja. E, šis transporto, pasirinkus šį transporto kelią, išvengėme nemažai eismo e, avarijų, taip pat tai yra svarbi darbo vietų sritis, ypač uostuose. Tai veiklos sritis, kurioje reikia daug e, darbuotojų, pavyzdžiui, Prancūzijoje šioje srityje dirba 3600 žmonių ir taip pat yra perspektyvis sritis. Laiv, pavyzdžiui, seną plaukiojančių laivų, kiek jis galėtų išaukti penk, penkiais kartais. Koronoje net devyniais. Ir tai, kaip sakiau, pranešime kalbama apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą ir galimas e, kliūtis, kurios iškiltų tame e, kvalifikacijų pripažinime. Nu, kalbama apie e, minimalių reikalavimų į, į patvirtinimą, E, kvalifikacijų požiūrių, ypač laivų vadams. E, taigi, ir šalies vidaus laivybos atveju, ir transnacionalinių laivybos kelių atveju būtų išlaikyta šis svarbi, būtų puoselėjama šis svarbis rytis. Taip pat valstybėms narėms numatoma galimybė taikyti tam tikras išimtis, pavyzdžiui, e, tu, vandens turizmo srityje e, veikia daug mikro įmonių, šeimos įmonių. Aš pateikiau pakeitimu, kad būtų patikslintos kai kurios apibrieštis. Pavyzdžiui, E, dėl direktyvos, dėl kurios dabar deramas, dėl techninių reikalavimų laivams e, vidaus laivybos srityje. E, šioje direktyvoje kalbama apie profesinės kvalifikacijas visose valstybėse narėse ir numatoma atidė, galimybė atidėti šių normų gyvendinimo datą. Taigi, kad e, nenukentėtų darbo rinka atsiradus naujiems reikalavimams, skirtingiems reikalavimams valstybėse narėse, e, perinamas iš šios direktyvos laikotarpis būtų tikrai naudingas dalykas, kad visos valstybės, valstybės narės galėtų laipsniškai gyvendinti reikalavimus numatytus direktyvoje ir jos prieduose. Būtent todėl dešimtajame pakeitime E, kalbame apie penkių metų pereinamąjį laikotarpio vietoje trijų metų, kurį siūlo komisija. E, Vienuotame pakeitime siūlome direktyvoje apsiriboti tik valstybėmis narėmis, kurios turi vidaus laivybos kelių, kaip jie apibriešti trečiajame straipsnėje. Koleg... Vėli kolegos, dabar lauksiu keitimosi, nuo... keitimosi nuomonėmis, jūsų pasiūlymų ir e, pakeitimo. Ačiū. Thank you very much. Any request? Ačiū. Ar kas nors iš komiteto narių norėtų ką nors pasakyti? E, I do not see. Nematau kolegų prašančių žodžio. Ačiū. Komisijos atstovas nori pasisakyti. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš esu Dimitrijos teologytis. E, aš su išskyriaus atsakingo už navigacijos, vidaus laivybos kelius. Norėčiau e, padėkoti pranešėjui už, įva, už puikų įvadą, sudėtingą temą apibendrinusi glaustai jį mums pristatė svarbiausius klausimus ir ko siekiama šią direktyvą. Ačiū Jums. Norėčiau porą sakinių apibendrinti problemą, su kuriomis susidurėme vidaus laivybos keliuose. Visų pirma, jaunimas nesirenka šios profesijos. E, yra daug pagyvenusių darbuotojų ir kaip jau sakiau, nauji žmonės nesirenka šios profesijos, nes jie nemato karjeros galimybių. Antra, egzistuoja struktūrinis disbalansas tarp e, įgulos narių e, poreikių ir, ir pa, pa, paklausos ir pasiūlos. Reino regione e, 70 procentų laivybos, e, vyk, procentų visų laivybos e, Lybos eismo vyksta, tačiau darbuotojai yra iš kitų šalių. Todėl reikia sukurti erdvę, kad visi, kurie e, pasirenka šią profesiją, galėtų e, verstis šiuo amatu, e, dirbtų lotsmanais ir paskui taptų laivų kapitonais. Mes siūlome karjeros galimybę šioje profesijoje, kad jie galėtų užsimti, verstis, e, dirbti šį darbą bet kur. E, E, Europoje. Noriu padėkoti pranešėjai už pakeitimus, kurie atitinka mūsų siekį šiame pasiūlyme užtikrinti darbo jėgos judumą, bet aš noriu akcentuoti vieną klausimą. Kai techninėje direktyvoje, kuri buvo paminėta, mes atskiriame navigacijos zonas, laivybos zonas mes kalbame apie kitokias vandens e, sąlygas, kalbame apie e, pirmą, antrą ir trečią zonas, bei apie Reino zoną, bei laivai turi būti statomi kitaip, nes skirti tiem, toms zonoms, pavyzdžiui, vienoms zonoms vienose zonose e, plaukiantiems laivams reikia e, tvirtesnio korpuso, kit, kitose zonose kit, reikia kitokių laivų. Ir ne visi žmonės, ne visi darbuotojai šios įties turi įgūdžių reikalingų laivybai tose zonose. Mes norime kurti tokią sistemą, kuri nebūtų ribojama tų zonų. Jeigu konkrečios sistemos būtų taikomos tik atskirom zonoms, tai reikštų, kad e, profesionalus vairuotojas, įgyjęs vairuotojo pažymėjimą Niderlanduose, negalėtų važiuoti per Austriją ar Šveicariją dėl to, kad ten yra kalnai. Bet, bet mes bandome sukurti E, rinką, darbo rinką kur profesionalams, kad jie galėtų verstis šią profesiją bet kur Europoje. Ir dėl tos priežasties mes akcentuojame, kokie turi būti laivai, bet taip pat pabrėžiame, kad e, reikalavimai, profesiniai reikalavimai turi būti vienodi visiems. Tie, kurie verčiasi tą profesiją tik tai tam tikrame segmente, pavyzdžiui, žmogus e, dirbantis Patys e, kanal du midi ir neplaukiantis Europos vandens laivybos keliais e, darbas bus vienoks, tačiau ki, ki, kitais atvejais žmonėms, kurie dirba visur Europoje, situacija būtų kitokia. Todėl mums reikia pakeitimų. Mums, mes nenorėtume pakeitimų, kuriais vėl būtų bandoma suskaldyti da, e, rinką ir tai pakenktų darbo jėgos judumui. Noriu pasakyti, kad šis pasiūlymas bando suvienodinti, suvienyti labai susiskaldžiusią rinką šioje srityje. Dėl, perinamo, dėl e, perkelimo, perinamojo laikotarpio. Problema dėl perinamo laikotarpio būtų ta, kad mes taip pat e, tik vėliau pasiūlytume visas nuo sistemos naudą tiems, kurie dirba šioje srityje. Galiausiai dėl deleguotojų teisės aktų įgyvendinimo, tai daugiau institucinis klausimas, aš jį daugiau nesigilinsiu. Ir apibendrindamas noriu padėkoti pranešėjai, kuri puikiai pristatė temą ir puikiai yra susipažinusi su situacija. Uh, Norėčiau dar kartą paraginti Jūs apmastyti, ar tikrai naudinga išlaikyti tą susiskaldžiusią situaciją ir dar labiau suskaidyti rinką, ar galbūt perėti prie vieningesnės sistemos. Ir dėkoju dar kartą už galimybę dalyvauti šio tikrai įdomus pranešimo svarstymę. Ačiū, ponė Beržeron. Ar norėtumėte pakomentuoti arba atsakyti klausimą? Aš viską supratau dėl jūsų minėtų zonų. Iš tikrųjų, traukinio vairuotojas negalėtų važiuoti Belgijoje, nes jo kvalifikacijos būtų kitokios. Dėl to, kad jo kvalifikacijos yra kitokios. Aš supratau tai, bet aš kalbėjau apie mažus laivelius, kuriuos galima išsinomuoti atostogų metu, būtent juos turėdama omenyje, aš apie tai kalbėjau, tai yra nacionalinės išimtys. Ir norėčiau, kad, kad žmonės tai, tai to nepamirštų. Bet aš žinau, bet aš laikysiuos savo siūlymo dėl penkerių metų laikotarpio, nežinau, kad prancūzam jo tikrai prireiks. Pirmininkas, ačiū, baigėme šio dešimtojo darbo tvarkės klausimos pasimą ir dabar grįžtame prie septintojo klausimo. Sąjungos teisės taikymo stebėjimo politikos pakeitimus varstėmės. Ir žodis poniai Hautalai pranešimo autoriai. Ačiū pirmininkė. Sulaukėme 63 pakeitimų ir noriu padėkoti visiems. Manau, kad dabar galime kai kuriuos iš jų aptarti. Norėčiau pasakyti, kad bendrais bruožais Šių metų e, projektas susilaukė gana teigiamo, verti, teigiamo vertinimo su kai, su, su kai kuriais aspektais. Pavyzdžiui, ES e, teisės aktų perkelimas šalise, kurios turi asociacijos sutartis su ES arba yra šalis kandidatės. Taip pat, man atrodo, kad mes visi norime akcentuoti Taip svarbu sulaukti daugiau informacijos iš komisijos apie taip vadinamus pilotinius projektus, kurie dažnai gyvendinami prieš perinant prie e, visapusiškos pažeidimų nagrinėjimo sistemos. Bet tuo tarpu mes neturime dar visos e, aktualios informacijos, kad galėtume daryti išvadas, kuomet komisija nutraukia procedūrą ir kuomet ją tęsia. Kai kuriais atvejais labiausias, svarbiausias akcentas tenka subsidiarumui. Kartai šiame komitete svarstome tai, bet raginčiau jūsų šiame pranešime apie tai nekalbėti. Ir aš žinau, kad e, AKR frakcija pateikė pakeitimų dėl atviros, veiksmingos ir nepriklausomos ES administracijos sukūrimo, bet taip pat yra pasirengę atsijimti šį pakeitimą, nes tai netitinka jų pozicijos dėl šio reglamento. E, visos parlamento, viso parlamento pozicijos dėl šio reglamento remimo. Džiugu, kad, kad čia yra ponas Cvifka, nes jo pakeitimai dėl perteklinio reglamentavimo yra įdomus. Aš nesu iš tų, kad, kurie mano, kad pertekliniai reikalavimai dažnai sukuria perteklinę įstatymų naštą, bet iš tikrųjų tiesa tai, kad perkeldami teisės aktus mes sukūrėme tam tikrą tradiciją ir val, kai kurios valstybės narės labai aiškiai akcentuoja, turėtų akcentuoti, kas e, yra konkretus ES teisės aktai, atinantis iš ES ir kas yra, kok, kas yra papildomi nacionaliniai reikalavimai. Dėl 14 pakeitimo e, primename parlamentui apie gyvendinimo ataskaitą. Tai tikrai svarbu. Ir komitetas yra jau nusprendęs e, žengti žingsnius šią kryptimį. Laukiame nuomonių iš e, netgi aštuonių komitetų. Trys jau pateiktos. Tai yra sunkia svoriai komitetai, plus peticijų komitetas, kuris piliečių vardu e, yra suinteresuotas užtikrinti tinkamą ES teisės aktų įgyvendinimo stebėseną. Norėčiau pakomentuoti vieną pakeitimą, kurį sulaukėme Ekon komiteto nuomonėje. Ten raginama rinktis struktūrą labiau struktūrizuotą būdą užsimti, e, užtikrinti teisės, Europos teisės aktų e, gyvendinimo stebėseną parlamente. Man atrodo, kad atitinka daugelį panašių nuomonių. Ir iš tikrųjų pastaruoju metu girdisi balsų, kad reikia e, suteikti struktūrą mūsų darbui. Manau, kad Teisės reikalų komitetas turėtų būti koordinuojantis šiuo klausimu, bet tikrai svarbu ir tai, kad e, kiti komitetai, teisėkuros tie ypač aktyvus komitetai tame darbe taip pat dalyvautų. Ekonomikos komiteto nuomonėje taip pat sakoma, kad komitetas pasisako už standartizuotą, struktūrizuotą proceso sukūrimą parlamentes, kad būtų galima nagrinėti neįgyvendinimo aspektų aspektus konkrečiose šalise ir atsižvelgti ir į kitų parlamento komitetų darbą, stebint įgyvendinimą savo sritise. Tai įdomi mintis. Bet aš nemanau, kad būtų protingas steigti pakomitetį ar dar kažkokį tai papild, kažkokią papildomą struktūrą kokiame nors komitete apie tai ta idėja sklando. Žinau, kad komiteto pirmininkų e, konferencija, suiga norėtų suvaidinti savo vaidmenį, bet aš noriu pabrėžti, kad mūsų komitetas turėtų atlikti koordinuojamą į vaidmenį, bet galėtume tai daryti uh, užtikrindami reikalingą struktūrą ir pasitelkę uh, kitus komitetus. Tikiuosi, kad to pakaks. Ir tikrai nebejoju, kad bus parengta gerų kompromisų dėl šių pasiūlymų. Uh, Bet dar kartą jūsų prašau, kad subsidiarumo klausimų neteiktumėte pakeitimų šiam pranešimui. Ačiū. Thank you very much. Dėkoju, ponė Kaufman. Dėkoju, pirmininkė. Turiu kelis pastebėjimus, kuriuos norėčiau užsakyti kadangi tarp pakeitimų yra tam tikrų aspektų, kurie yra tikrai pagrysti. Pavyzdžiui, 14-15 pakeitimai, kur kalbama apie geresnę iš ankstinį valstybių narių pasirengimą e, būtent e, atitikties lentelių parengimą arba e, tą perteklinį reglamentavimą, kuris buvo aptartas ir mano pranešime. Tai taip pat svarbu. Ir čia uh, svarbu pagerinti ekspost nacionalinių priemonių žymėjimą. Ir tos priemonės nebūtinai kartais yra susijusios su ES teise. Pakeitimai, kurie yra susiję su parlamentos vaidmens stiprinimu taip pat yra svarbus. Taip pat bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais arba, kaip sakė ponė Hautala, nuomonės reaguojant į Europos metinių ataskaitų pranešimus šalims kandidatėms ir asocijuotams šalims. Taip pat vieną dalyką aš palaikau, tai būtent subsidiarumo pakeitimai. Mane tai šiek tiek nustebino, kadangi subsidiarumas, žinoma, yra svarbus, svarbi tema, dažnai diskutuojama. Tačiau pranešimo turinys yra susijęs su visiškai kito, kitu aspektu apie ES teisės įgyvendinimą, o ne subsidiarumo patikrą. Taigi manau, kad reikėtų atidėti šią temą į šalį, kadangi ji nėra tinkama šiame kontekste turime 2015 subsidiarumo ataskaitą ir būtent ten reikėtų aptarinėti šį klausimą. Laukiu pranešėjos kompromisinių pasiūlymų ir dėkoju jai už bendradarbiavimą. Dėkoju, ponas Zviefka. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti padėkoti poniai Hautalai už jos pranešimą ir taip pat už įvairius pakeitimus. Tų pakeitimų yra nemažai, tačiau to nereikėtų baimintis. Buvo ir blogesnių situacijų, taigi mes susidorosime ir šiuo atveju. Ypač todėl, kad, kaip ir pastebėjo pranešėja, daug tų pakeitimų nėra aktualūs šiam pranešimui Ir taip pat norėčiau pabrėžti tinkamą požiūrį į valstybės narės įgyvendinant es teisę. Sobie od lat nie potrafimy poradzić. Tai yra tam tikrų labai konkrečių e, nuostatų susijusių su pertekliniu reglamentavimu. Ir kaip, kiek supratau, ko gero, kad bus nemažai pokyčių bet mes turėtume dar daugiau bendradarbiauti su Europos komisija. Todėl, kad galėtume įvertinti būtent kokią įtaką, kokią įtaką bus daroma tiesiog valstybėms narėms. Ko gero, komisija šioje srityje deda daugiau pastangų negu parlamentas. Ypač tai pasakytina apie tos atvejus, kuomet e, nacionalinė teisė yra tam tikrų uh, sudėtingų atvejų, jie yra sudėtingesni negu ES teisės aktai. Taigi, m, reikėtų tam tikrų garantijų tam, kad išvengtume konfliktų, konfliktinių momentų. Galbūt e, reikėtų valstybėse narėse viešai informuoti apie tam tikrus dalykus, e, nes rodos, kad e, valstybėse narėse kartais informacija pateikiama šiek tiek kitaip negu e, ES institucijose. Ši tema yra svarbi, nes svarbu, kaip teisę taikysime. Vis dėlto manau, kad mes tinkamai ieškome kompromisu ir manau, kad galutinis tekstas bus geras. Uh, thank you very much. Uh, I don't have any other request. Daugiau niekas nenori pasisakyti, todėl galime baigti šio klausimo svarstymą. Norėčiau Jūs informuoti, kad mm, mums, mes vėluojame. Todėl Jums pritarus norėčiau atidėti 12 ir 9 klausimų svarstymą. O dabar Aptarsime 28 klausimą. Apsikeitimas nuomonėmis apie komisijos narių mm, deklaracijų apsikeitimo nuomonėmis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pabandžiau Aš pabandysiu leisti šiam puikiam komitetui šiek tiek pasivyti laiką, kadangi tai mano pirmas pasisakymas. E, apie e, darbą, kurį jau iš anksto nudirbo AFKO komitetas, sekretorietas ir taip pat buvo plenarinėje sesijoje patvirtinta rezoliucija ir man atrodytų, kad jau bent jau parlamente mums tokiu būdu pavyko sukurti konsensuso pagrįstą poziciją. Aš e, dabar per daug nekalbėsiu apie sunkumus, su kuriais susidūrėme, bandydami iš pat pradžių apibriežti šio komiteto vaidmenį, taip pat e, tyriant, e, nagrinėjant komisijos narių deklaracijas, taip pat e, nusprendėme, kad reikėtų kreiptis į EFKO komitetą. EFKO komitetas atliko savo darbą ir dabar pavyko susitars, susitarti. Ir dabar dar sėki pabandysime suvienodinti komiteto poziciją tiek tarp šeimos e, interesų deklaracijas. Ir e, tas išeities taškas, kai paskirtas būna tas e, komisijos narys ir tada jau būna tik tais asmeninė deklaracija. Ir tokiu būdu komisijos narius skiriama pozicija nedažnai, kartais nebūna pati tinkamiausia, nepaisant to, kad pats komisaras būtų ir pats puikiausias. Taigi, čia susidurėme su klausimu, kai, kaip galima kartais būtų iš anksto numatyti galimą interesų konfliktą tam tikroje pozicijoje. Nenuvertinant komisijos nario įgūdžių ir uh, nors mane kai kas kaltino iš pat pradžių dėl to ir man dėl to gaila, kadangi galbūt man nepavyko tinkamai išreikšti, mes nesame kažkoks teismas, mes neteisėme žmogaus, mes tik tai vertiname, ar yra ar nėra pavojus, kad kils interesų konfliktas užimant tam tikras pareigas. Ir mes šitą darbą atlikome kartu, esu įsitikinęs, kad mes galime iš tikrųjų viską puikiai atlikti ir taip pat uh, esu visiškai pasiruošęs atsižvelgti į kolegų galbūt komentarus, tačiau dar sėki pasakau, man tikrai neatrodo, kad reikėtų remtis kažkokio teismo ar prokurorų e, rolę. Nei komitete, nei už jo ribų, tiesiog noriu pabrėžti šį klausimą, šį dalyką. Uh, thank you, Mr. Kavada. Dėkuoju, ponas Kavada. Dėkuoju pirmininkė, trumpai papildysiu poną Duran ir noriu priminti, kad susidurėme su dviem kliūtimis per praeitą kadenciją. Mūsų prašo palaiminti nominacijas, kurias skiria valstybės narės Ir visiškai sutinku, kad nėra reikalo joms priešintis, bet pirma, tų deklaracijų e, nagri, pa, nuoširdumo nagrinėjimo priemonių tokių kaip neegzistuoja. Du kartus per tą laiką du skirtingi komisarai atsidūrė netinkamose situacijose dėl to. Ir Pritariu ponui Durant, kad reikia turėti menyje, jog nesame teismas, mes nesame įgalioti tirti tų deklaracijų tikrumą, tačiau bet kuriuo atveju labai svarbu vengti interesų konflikto. Ir Ir jeigu taip įvyktų, tai iš tikrųjų labai susilauktume neigiamo e, reakcijos. Taip įvyko praėjusią kadenciją, skiriant tam tikrus komisarus, tam tikrose valstybėse narėse susilaukėme labai daug kritikos. Uh, Mrs. Regner. Pone Regner. Dėkoju. Kalbėsiu trumpai. Manau, kad ponas Durant ir ponas Kavada pasakė viską, ką reikia pasakyti. Aš dabar žvelgiu į komisijos narių tvirtinimo gairias, labai atidžiai jas perskaičiau ir manau, kad tai yra puikia bazė, kurią remdamiesi galėtume dirbti. Žinoma, mes nesame tyriamasis komitetas mes ne teismas ir ne tribunolas, tačiau mūsų užduotis yra ne tik patikrinti rašybos klaidas toje deklaracijoje, mes turime išvelgti giliau. Ir manau, jūsų paaiškinimas yra tikrai puikus ir visiškai jums pritariu, ponė Duram. Dėkoju. Daugiau norinčiųjų kalbėti nėra. Todėl baigsime šio klausimo svarstymą ir pereisime prie 13 ir 15 punktų, o būtent deleguotojų aktų ir gyvenimo priemonių peržiūra ir poniai Kaufman žodis suteikiamas. Dėkoju, pirmininkė, vėlgi kalbėsiu trumpai. Kolegos neprieštarauja. Ir viskas puiku. Taip, ponia Kaufman turėtų būti pavyzdžių. kitiems kalbėtojams. Dėkoju. Toliau. E, likusius klausimus svarstysime uždarame posėdėje, todėl parašyčiau tų, kam nepriklauso jame dalyvauti, išeiti iš salės.